susiję su ponios Toja nagrinėtų klausimų. Šiandien šitą, šitų klausimų nesvarstysime. Birželio 18 ir 19 dieną tai darysime. 12, 13, 14 punktai nebus svarstomi šiandieną. 22 darbo tvarkės punktas ir taip pat 23. E, yra sukeičiami vietomis. 25 punktas. Pono Bolts nėra. Ponas Potočnikas mums pristatys šį projektą. Vertimas vyksta visas oficialias kalbas išskyrus rumunų. O rumūnų bus galima kalba klausytis vertimo gegužės 31 dieną. Be to turime klausimosi salę. Ir dabar iš karto suteiksiu žodį pranešėjui ponui Koreja de Campos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visiems laba diena. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms šešėlinėms pranešėjams, kurie pateikė svarbių papildymų šiam projektui. Vyko daug sustikimų ir diskusijų su jais, noriu jiems nuoširdžiai padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Taip pat noriu padėkoti ir kitiems kolegoms, kurie teikė siūlymus. Buvo pateikti 246 pakeitimai. Jų dėka buvo galima teisėje kūros e, siūlymo tekstą reikšmingai pagerinti. Be abejo, dialogas ir toliau su kolegomis vyks. Komisijos siūlymas buvo svarbus žingsnis, kalbant apie Europos energetikos rinkos kūrimą. Ilgus dešimtmečius valstybės narės individualiai bandė vykdyti energetikos politiką ir neturėjo koordinuotos bendros politikos, kalbant apie infrastruktūrą. E, švari energija, pigi energija yra tas dalykas, kurio reikia ES piliečiams. Tai tebėra iššūkis ES ateičiai. Iki šiol Laikantis to individualaus nacionalinio požiūrio buvo nedaug pasiekta arba tie tikslai buvo pasiekti blogai. Esame priklausomi nuo grupės šalių energijos tiekėjų, kurios sauliaidžia kartais, pavyzdžiui, energijos tiekimą nutraukti. Tarpusavio tinklų sujungimas taip pat yra svarbus klausimas. 2005 metais buvo numatyti tikslai Ne visus pavyko juos pasiekti devinioms valstybėms narėms. Elektros perdavimas tarp valstybių narių e, daugiau negu per pusę išaugo lyginant su uh, prieš tai buvusių dešimtmečių. Šiame dešimtmetys per pusę išaugo dujų kainos. Labai skiriasi vakarų Europoje ir rytų Europoje. Yra nacionalinių rinkų, kurios tebėra pernelyg oligopolinės ir monopolinės. Jos veikia neefektyviai, nėra atsiverimo e, siekiant įsileisti rinką kitas įmonės, kurios būtų konkurentės. E, kainos, kurias tenka mokėti vartotojams nacionaliniu lygmeniu, dėl šių visų priežasčių yra labai didelė. Būtent dėl to reikia europinės strategijos ir tai yra akivaizdu Europos energetikos rinka reikalinga tam, kad būtų galima užtikrinti e, kainų konkurencingumą, tvarumą. Visa tai yra labai reikalinga. Būtina kurti reikiamas infrastruktūras, kad tuos tikslus galėtume pasiekti. Tai yra reglamento vienas iš svarbiausių tikslių, tai Čia mes nekalbame apie kažkokius teorinius projektus, kalbame apie konkrečius dalykus ir būtent dėl to siūlome e, Europos komisijos siūlymui tam tikrus pakeitimus, kad būtų galima turėti e, didesnį efektyvumą ateityje šiame sektoriuje, kad būtų didesnis atvirumas įvairiems rinkoje veikiantiems operatoriams. Siekti, siekti yra būtina išvengti nacionalinio blokavimo. Monopolinė praktika taip pat turi būti pažabota. Ar kalbėtume apie leidimų, licenzijų procedūrą, ar kalbėtume apie kainų infliaciją, ar kalbėtume apie vėlavimų statyti infrastruktūras, o tai dažnai vėluoja daryti operatoriai, būtini europiniai sprendimai leidimai. Ir e, galimybė jos gauti lengviau yra būtinas dalykas. Ir yra būtina turėti tokias parinkimo procedūras, kad jų dėka būtų galima e, sukurti reikiamą konkurenciją rinkoje. Būtina, kad veiktų tinkamai nacionalinės reguliavimo struktūros, kurios turi efektyviai tikrinti, kaip yra daromos investicijos ir, ir kurios turi užtikrinti, kad efektyviai veikia rinka ES e, lygmenių. Tai yra būtina vartotojams. Taigi, būtina, kad nesilipnėtų europinė perspektyva, nes priešingų atveju nukentėtų vartotojai. kai kurie siūlymai kolegų buvo pateikti ir juose taip pat minima būtinybė komisijai tinkamai vaidinti savo vaidmenį siekiant įgyvendinti bendro intereso projektus. Prioritetas šiuo atveju turėtų būti transeuropiniai e, tinklai, jų kūrimas. Aš tikiuosi, kad būtent tokia pozicija bus ginama taryboje, tačiau kol kas sunku suprasti, kad Tokią poziciją tenka ginti ir Europos parlamente. Mes savo tekste ypatingą dėmesį skiriame periferinėms ES zonoms. Tai yra tas dalykas, kuris rūpi daugeliui mūsų kolegų. Mes manome, kad reikėtų turėti bendrus projektus ir laikytis ne individualaus požiūrio į juos. Reikėtų nusistatyti bendrus prioritetus, tai būtų labai svarbu tam, kad būtų galima tinkamai paskirstyti biudžetą energijos tinklams kurti Europoje. Tuo būdu būtų galima išsaugoti uh, visų interesus, užtikrinant bendro intereso projektų įgyvendinimą. Taigi būtina taip pat, kad nebūtų iškraipoma konkurencija rinkoje, kad nebūtų rinka iškraipoma. E, kai dėl Europos energijos tinklų tarpusavio sujungimo priemonės, reikia pasakyti, kad e, reikiamas struktūras dar būtina sukurti ir tai yra būtina padaryti. Tam reikia investicijų, jų krizės sąlygomis sulaukti nėra paprasta, nes e, sunku gauti lėšų, kurios galėtų būti investuotos į infrastruktūrą. Pone pirmininkė, E, yra dokumente pasiūlyta daug konkrečių dalykų, tačiau tie siūlymai priklauso nuo valstybių narių geros valios, ar jiems bus pritarta. Reikėtų, kad vykstant dėryboms parlamentas kalbėtų vieningai vienu balsu ir kad būtų sustiprinti tie siūlymai, kuriuos pateikė e, Europos komisija. Tikiuosi, kad dar ir toliau diskutuosime su kolegomis, analizuosime pakeitimus ir aš manau, kad turėtų būti įmanoma pasiekti konsensuso ir pasiekti kompromiso balsavimo būdu. Tikiuosi, kad bus galima išsiaiškinti įvairius požiūrius ir pagerinti Europos parlamento siūlymą. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. Dabar išklausysime šešėlinius pranešėjus. Ir dar šiek tiek informacijos. Kaip žinia, 845 pakeitimai buvo pateikti. Taigi buvo atliktas didžiulis darbas. Mūsų pastabų bus iš tikrųjų daug. Pradėkime nuo pono Saudargo. Thank you, Madam Chairman. Uh, dear colleague... Ačiū, ponia pirmininkė. Mėly kolegos, noriu pasveikinti pirmiausia pranešėją. Nes nuveiktas jau didžiulis darbas. Kaip paminėta, daugiau kaip 800 pakeitimų jau yra pateikta. Tačiau pranešime pranešėjas atliko puikų parengiamąjį darbą, tolesniam darbui parengtą darbą. Kadangi jis jau uždėstė svarbiausias aplinkybės ir pagrindinę gairių strategiją, norėčiau pridėti keletą pastabų. Visų pirma, visi žinome, kad ES prasidėjo nuo bendruosios rinkos Ir parlamente mes nemažai kalbame apie bendrąją rinką ir jos e, mechanizmus. Tačiau taip pat žinome, e, kad ypač pastaraisiais e, metais ar dešimtmečiais tapo aišku, kad tokiuose svarbiose srityse kaip energetika, bendroji rinka negali veikti be bendros infrastruktūros. Tai yra bendroji infrastruktūra, yra iš ankstinė sąlyga, kad veiktų bendroji rinka. Šiame pranešime dar laukia mūsų nemažai darbo, rengiant kompromisinius pakeitimus. Ne tik tam, kad tas darbas praktiškai būtų įmanomas bet e, kad jis būtų ir e, geresnis. Manau, kad pagrindinės diskusijos e, ir pagrindinis darbas bus nukreiptas šią linkmę. Tai yra bendro intereso projektai, PCI atrankos procesas. Dar daugelį dalykų reikia aptarti ir išsiaiškinti. Pavyzdžiui, žinome, kad reikia testinumo Negalime tų PCI paimti iš dangaus, iš lubų. Jau dabar galvojame apie tai, e, koks bus ryšys su dešimtmečio tinklo vystimo planais, kaip jie keisis ateityje. Yra daug diskusijų apie tai. Ir problemų nustatant konkrečias detalės. Daug reikės pasidarbuoti apie dirbant ties regioninėmis grupėmis. Ir pagaliau, aišku, diskusijos svarbios ir dėl finansavimo. Čia yra įtrauktos pastraipos dėl finansavimo. Ir čia dar reikės nemažai pasidarbuoti tikslinant šias nuostatas. Tačiau aš manau, kad reikia tam tikrų gairių ir dėl finansavimo. Taigi, pagrindiniai tikslai ir pagrindinės e, pozicijos yra tos, kad reikės dar nemažai pasidarbuoti ir dar kartą noriu padėkoti pranešėjai, nes, bet mūsų dar laukia nemažai darbo. Ačiū. Grazie, la parola signora Valian. Ačiū, ponia Valian. Ačiū pirmininkė, kolegos, pana Koreda Kampos. Pirmininkė, jūs buvote teisi. Darbo apimtis, kuri mūsų dar laukia, yra didžiulė. Pabandysiu rezumuoti, kaip galima trumpiau, kai kurios e, svarbiausius savo e, pakeitimo aspektus ir politinę motivaciją. Viena svarbiausių diskusija, kurią mums reikia atlekti, tai yra Europos e, infrastruktūros sujungimo paketų klausimas. Tai yra, kokius projektus norime finansuoti naujomis lėšomis. Ir ši diskusija turi įvykti e, šiame kontekste, taip pat darantis dėl e, finansinės programos. Aš siūliau išbraukti 15 straipsnį, tai yra tinkamumą, tinkamumą kriterijai ES finansavimui būtent dėl to, kad mums reikia e, laukti daugiametės finansinės programos darybų rezultatų, kad būtų galima spręsti kasmetinių pagrindų, ką finansuoti. CEF yra nauja priemonė ir ji turės konkuruoti su kitomis naujomis ES programomis, o šiuo metu mes nežinome, kiek CEF bus skirta lėšų ir ar jį bus finansuojama iš vis. Iš esmės, gairės yra skirtos tam, kad būtų apibriešta, kokius, kokius, kokie projektai galėtų gauti PCI statusą. Ir tai nėra susijęs su finansų skirtimu. CEF yra finansinė priemonė. Transporto sektoriumi e, e, gairės ir priedai e, išdėsto konkrečius projektus, tačiau energetikos sektorija komisija prašo finansavimo dar neturint aiškaus projektų sąrašo. Tai reiškia, kad mes, mums kyla pavojus, kad nebus užtikrintas finansavimas ar bus mažiau finansavimo energetikai, neminint telekomų. Manau, kad turime būti nuoseklus ir todėl reikia turėti konkrečius energetikos projektus finansavimui ir tai reikia parengti iki 13 metų vidurio. Todėl aš e, įsivaizduoju, kad mums reikia patvirtinti, kaip greičiau patvirtinti Koreją pranešimą bet reikia skirti pakankamai laiko CEF pranešimui, kurį būtų galima patvirtinti daug vėliau, e, kai turint e, MFF darybų rezultatus. Kiti pakeitimai be finansavimo klausimų yra skirti e, tam, aš jiems norėčiau pritarti, pavyzdžiui, pirmasis PCI sąrašas. Aš norėčiau, kad komisija turėtų pateikti sąrašą regioninėms grupėms jų tvirtinimui. Tai originaliai tekste nebuvo visiškai aišku. Antra, aš manau, kad visi projektai, kurie atitinka tinkamumo kriterijus ir gali būti traktuojami kaip PSI, turėtų būti įtraukti į regioninių grupių e, nustatymo procesą, nors jie ir nebuvo įtraukti į ankstesnius planus. Trečia, aš manau, kad svarbiausia traukti projektų propaguotojus, regioninės grupės ir į metodologijos plėtojimą. Matome, kad transporto na, tinklų operatoriai įtrauktami į procedūras, tačiau projektų operatoriai taip pat turi pakankamai žinių ir pateikia papildomą e, naudą. Todėl turėtų būti įtraukti į rizikos vertinimo stadiją dėl kaštų naudos analizės reikės daugiau laiko, kad būtų sukurta metodologija. Keturi mėnesiai yra minimumas. Svarbiausias politinis man klausimas, kilantis klausimas yra kad, e, regionių grupių valdymas. Aš bandžiau patikslinti kai kuriuos aspektus, remintis faktu, kad sprendimų prieimimo procesas e, dėl PCI turėtų būti e, konsensuso pagrindų tarp valstybių narių arba valstybė narė negalėtų blokuoti projekto, kuriame jį tiesiog nedalyvauja. Taip pat tai pabrėžiau ant. Na, antrame, priemonė, antrame priedė dėl e, e, natūralių ir gamtinių dujų ir e, suskistintų dujų. Taigi, kadangi yra daug pakeitimų, dar mūsų laukia nemažai darbo ir tikiuosi, kad mes parengsime tinkamus kompromisinius pakeitimus. Ačiū. Ponas Žado. Prezidentą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip ir kolegos, aš norėčiau pabrėžti, kad pranešėjas atliko labai puikų darbą nes dokumento tekstas iš tikrųjų labai svarbus. Dabar, sakyčiau, mes patekome visų tų diskusijų kryškelę ir dabar mums yra iš tikrųjų labai svarbu susitarti. Tuo pat metu, norėčiau pasakyti štai, ką buvo pateikti pakeitimai, aš juos skaičiau, jais domėjausi ir matau, kad kryptis bendra aiškėja. Tai nėra pernelyg ekologinis tekstas. Tačiau manau, kad įvairiose politinėse frakcijose egzistuoja tam tikras noras siekti pažangos, žengiant bendros Europos energetikos vizijos keliu. Norėčiau paminėti keletą dalykų, dėl kurių mano supratimu mes turėtume ieškoti ambicingų kompromisų. Pirmiausia, aišku, ilgalaikės perspektyvos turėtų būti E, turimos omenyje nuolatos, kai kalbėsime apie infrastruktūros plėtrą. Mes kalbame apie infrastruktūrą, kuri tarnaus 30, 40 ar 50 metų ir ilgiau. Tai reiškia, kad e, kalbant apie tų infrastruktūrų rengimą ir panašiai, tai tos infrastruktūros turi atitikti mūsų tikslus, ilgalaikius tikslus, 2050 metų tikslus, aplinkos saugos tikslus ir panašiai. Kita vertus, e, komitete yra jaučiamas tam tikras poreikis numatyti tarp prioritetų elektros tinklų klausimus. Būtina įvertinti, kiek investicijų reikės. Du trečdaliai lėšų turės būti skirta ener elektros energijos tinklams plėtoti, sako Europos komisija. Ir aš manau, kad pranešime taip pat turi būti kalbama apie būtent šį prioritetą, nes mes manome, kad apie energijos transporto infrastruktūras turėtų būti kalbama šiame pradėšime, tačiau nereikėtų pernelik susismulkinti. Dar vienas dalykas. Mes žinome, kad biudžetas, biudžeto lėšos yra ribojamos, taigi investicijos turi būti protingos. Turime teisingai jas suskirstyti. Mes turime kurti išmanius tinklus, jeigu galima išvengti jų dėka infrastruktūros uh, statybų kažkokių įrengimų, kodėlgi ne, nes sutaupytume lėšų. Ir čia juk vyks darybos, vyks diskusijos dėl energetikos efektyvumo, jos jau vyksta. Tad manyčiau, kad išmanių tinklų klausimą taip pat reikėtų diskusijas įtraukti. Ketvirta. E, dėl regioninių grupių. Darbo skaidrumas visų suinteresuotų subjektų įtraukimas į diskusijas, mano supratimu, yra esminis dalykas. Nes tik tokiu būdu tie projektai gali būti priimtini visuomeniai, taip pat svarbu įvertinti, kiek tai kainuos ir kokią naudą tai gali atnešti. Jeigu ta analizė nebus atlikta tinkamai, tai tuomet gali nutikti taip, kad visi projektai vėluos, todėl kad žmonės ar suinteresuoti subjektai nepriims tų projektų ir būtent dėl to jie gali vėluoti. E, dabar atsir klausimas. E, pranešėjas norėtų sustiprinti energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą. Acer. E, norma, norima laikytis transeuropinio požiūrio kad būtų atliekamas rimtas koordinavimo ir informavimo darbas, o norint jį atlikti negalima išblaškyti pastangų, nes tuo būtų bus prarandamas efektyvumas. E, tad yra būtina turėti rimtas transeuropinės koordinavimo struktūras. Na ir paskutinis dalykas. Dėl leidimų išdavimo. Na, čia be abejo reikia atsižvelgti į aplinkosaugos reikalavimus, šioje srityje egzistuojančias taisyklės, į skaidrumą. Diskusija turi vykti su vietos gyventojais kiekvienu atveju, nes kiekvieną kartą, kai tik į projektą neįtraukiami vietiniai žmonės, kai jie neįtraukiami į diskusijas dėl projektų, kad ir kiek legitimus bebūtų tas projektas, paprastai jam nelemta būna išvysti dienos šviesą. Ir piliečiai be abejo tose diskusijose turi dalyvauti, nes tuo būdu išvengsime daugybės problemų. Ačiū. Ačiū ponui, ponui Žado. Dabar ponas Tožinovski, prašau. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěl velmi ocenit. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti pranešėjo nuveiktų darbų, nes vien jau pakeitimų kiekis E, iliustruoja, kad šis klausimas yra tikrai sudėtingas ir kad pranešimas rengiamas sudėtinga tema. Aš taip pat manau, kad energija vaidins dar svarbesnį vaidmenį ateityje, vertinant Europos ekonomikos plėtrą. Ir mūsų komitete mes dažnai kalbame apie infrastruktūros plėtrą, e, energijos paskirstimą Europoje. Aš sutelkiau dėmesį į biurokratijos mažinimą sprendimų prieimimo procese, nes žinome, kad daugybė puikių pasiūlymų ir projektų Europoje dažnai susiduria su, su bandymais už primesti E, labai didelė kontrolė ir administracijos lygmenių projektų gyvendinimas e, yra labai apsunkinamas. Teikdamas pakeitimus, siekiau užtikrinti, kad projektų atrankos procesas būtų skaidrus ir kad būtų paisoma subsidiarumo principo. Nes energetikos rytyje vis dar dirbame štai kokiu pagrindu. Energi, energinis derinys ir jo pasirinkimas yra valstybės narės prerogatyva, sprendžiama valstybės mastu. Todėl manome, kad bendro intereso projektus reikia e, atrinkti remiantis diskusijomis regionėse grupėse, o sprendimai turėtų būti priimami konsensuso pagrindu ir jungtimis ar ryšiais tarp valstybių narių. Taip pat, manau, svarbu uh, yra tai, kad susitarimai užtikrintų, kad tarp regionų išliktų nuoseklumas. Kalbant apie ACER, e, energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, tai turėtų būti siejam, jos darbas turėtų sieti su regioninėmis grupėmis, ypač e, atrankos procese, sprendimų prieimimo procese, nes jeigu agentūros pozicija paskui būtų kvestionuojama, tuomet projektų gyvendinimas labai e, sulėtėtų. Dar vienas rytis, kaip galima būtų supaprastinti atrankos procesą, tai būtų etapas iki to momento, kuomet projektai pristatomi. Reikėtų sumažinti, pakoreguoti kai kuriuos terminus. Vėlgi sprendimų prieimimo procese ir taip išvengtume nereikalingo vėlavimo. Kalbant apie prioritetinių projektų sąrašą, siūlyčiau, kad bendro intereso projektai identifikuoti net būtų grupuojami ne, pri, ne prioriteto pagrindu, bet kad jie, jiems visiems būtų skiriama tokia pat svarba. Žinome, kaip sunku atrinkti prioritetinius projektus iš jau prioritetinių projektų sąrašo. Jie visi yra prioritetiniai. Taigi, tokia logika remiausi, teikdama savo pakeitimus. Siekiau supaprastinti administracinę projekto atrankos procedūrą, nes visi žinome, kad projekto atranka energetikos rytyje dažnai susijusi su ilgu sprendimų prieimimo laikotarpį, todėl turėtumėme dar labiau ilginti ir apsunkinti šių procedūrų. Pirmininkė, ačiū. Ir paskutinis šešėlinis, dabar komiteto nariai, šešėlinis pranešėjus išklausėme. Pirmiausia, ponė Dekastijo. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau visų pirma taip pat pasveikinti pranešėją ponę Korėra de Campos dėl visų tų priežasčių, kurias, iš, kurias išvardino ankstesni kalbėtojai. Mums pateiktas tikrai subalansuotas pranešimo projektas ir nors jam pateikta daugybė pakeitimų, man atrodo, kad e, tikrai pavyks užsitikrinti didelę paramą balsuojant dėl jo. Norėčiau pakalbėti apie tris pakeitimų grupės. Visų pirma, apie tuos, kuriuos bandžiau apginti ankstesnėse diskusijose. 108 ir 138 pakeitimai, kuriuose kalbama apie palyginamuosius kaštus ir kriterijų įvedimą. Tai yra labai svarbus elementas, manau, kad jis užtikrins didesnį skaidrumą ir e, vartotojų bei pramonės interesų apsaugą kita pakeitimų grupė 138 ir 319. Europos e, energetikos tinklų plėtoti e, paraleliai e, Europos komunikacijos tinklų plėtotėje. Reikia plėtoti abiejų rūšių tinklus. Ir svarbiausias dalykas, kalbant apie šios pakeitimus, yra E, pasidomėti išmaniaisiais tinklais ir kaip jie plėtojami. Ir galiausiai regioninės grupės. Jos e, plėtos bendro intereso projektus tais prioritetiniais koridoriais, kurie bus nustatyti, atsižvelgiant į tų projektų mastą ir tai, kad jie yra labai sudėtingi ir apims daugybę partnerių. Kaip jau sakiau, ir tą mintį įtraukiau į savo 115 pakeitimą, tam, kad tie projektai būtų įgyvendinti kiek įmanoma našiau ir turėtų egzistuoti vienas pasirenkamas instrumentas, kuris užtikrintų didesnį lankstumą. Ir tai leistų komisijai susijęti regioninės grupės, kai kalbame, turiuomenį platesnės regioninės grupės, kur e, susiduria įvairiausi interesai, reikėtų jas suskirstyti į pogrupius. Ir galiausiai pakeitimas dėl finansavimo. Tai susijęs su 15 straipsniu. Pone Valian Berots apie jį kalbėjo. Ir ponas Dekampos jį komentavo. Taip pat ir ponas Saudargas apie jį kalbėjo, apie pašešėlinis pranešėjas. Manau, kad tai svarbus aspektas, nes apie tai kalba ne viena atskira e, frakcija, bet e, kelių frakcijų atstovai išsakė tą pačią mintį. O mintis yra štai, kokia reikia e, peržiūrėti keliamus kriterijus bendro intereso projektams, peržiūrėti energetikos direktyvą ir susijęti juos su EITP, Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Pone Ajala yra pranešėja renginti pranešimą apie EITP bet žinoma, tai susijęs su energetikos infrastruktūra, nes tik tai, jo, nes tik tai šioje infrastruktūroje yra tokių projektų klasifikacija. Pone Valjan pateikė tokius argumentus. Jeigu panagrinėsime kriterijus keliamus bendro intereso projektams ir susijęsime juos su energetikos infrastruktūrų projektais, kurie bus finansuojami iš EETP fondų. Ir jeigu žinosime galutinės finansų sumą, mes išaldysime 9 tūkstančius milijonų eurų energetikos projektams, infrastruktūros projektams, tiksliai nežinodami, kokios lėšos bus skirtos CEF, Europos infrastruktūros tinklų priemoniai. Manau, kad tai neaktualu, nesusiję, nes galutinė suma jau nebėra aktuali. Kalbant apie tai, kuriuos projektus ir kiek iš jų priskirsime bendro intereso projektams. Kalbame apie tuos tinkamumo kriterijus. Jeigu bus 9009, jeigu 5000, 5000, o tinkamumo kriterijus reikia patvirtinti neatsižvelgiant į galutinę sumą, kuri bus paskirta. Taip pat yra daugybė kitų priežasčių ir argumentų, kuriuos taip pat išdėšiau. Tačiau jeigu jau kalbame apie, prioritetu, apie prioritetus ir ponė Valian mano, kad reikia reglamente įtvirtinti proje, prioritetus, pamatų reglamente, tai, tai jau yra kitas dalykas. Turime būti atsargus, tvirtindami prioritetus, nes jeigu mes tvirtiname reglamentą, kuris galios iki 2020 ir jame įrašysime prioritetus, atsižvelgianti visus pakeitimus, tai tas klausimas tampa opus, nes taip neužtikrinsime reikalingo lankstumo. Tačiau tinkamumo kriterijai taip pat turi egzistuoti ir jie galiausiai juk nesusiję su suma, kuri bus skirta ir jie nieko nepakeis. Aš pritariu pranešėjui, APP šešėliniui pranešėjui ir kitiems kalbėtojams, kurie teigia, kad turime nustatyti tinkamumo kriterijus. šiame teisės akte, kur kalbama apie energijos infrastruktūrą. Kolega De Castillo, pero... Uh... Atsiprašau, kolegos. Pone De Castillo, nenorėjau jūsų nutraukti, tačiau šiaip kalbėtų skiriamos 2-3 minutės, o kalbėtų sąrašas ilgas, at kolegos prašyčiau neviršyti 3 minučių. Prašom, kolegė. Dėkoju. Labai trumpai. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėjai atlikusi puikų darbą. Jis puikiai pristatė šiandien, kokios problemos dabar iškyla Europoje mūsų aptariamų klausimų. Jis taip pat pasiūlytų problemų sprendimus, aš jo siūlymams absoliučiai pritariu. Labai trumpai Norėčiau paminėti du pakeitimus, kurie buvo pateikti. Pirmiausia, dėl to, kad elektros koridoriai turėtų būti suskirstyti į mažesnės atkarpas. Komisijos siūlyme kiekvienas koridorius E, apima pernelik daug valstybių narių ir valdysenos požiūrių. Tai yra tikrai labai komplikuotas dalykas. Savo pakeitime mes apie tai ir kalbame. Mes manome, kad reikėtų e, priimti regioninės elektros energijos iniciatyvas. Taip pat Kaip ir ponė De Castillo, norėčiau paminėti pranešėjo pakeitimą, kurio tikslas yra užtikrinti gerą kainos ir kokybės santyki. Šios ekonominės krizės kontekste tai yra ypač svarbus dalykas, kadangi būtent dabar yra sunku apsispręsti dėl investicijų. Galiausiai juk kainą turi padengti visi vartotojai. Pranešėjas mums pateikė čia visai neblogą siūlymą. Rinkdamiesi geriausią praktiką turėsime daugiau skaidrumų ir galėsime geriau apsaugoti vartotojus ir pramonininkus. Tai ir yra mūsų komiteto svarbiausias tikslas. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Ačiū, ponia pirminkė. Aš noriu taip pat padėkoti mūsų pranešėjai, kuris labai aiškiai išdėstė tikslus. Labai aišku išpasakyto buvo, kad svarbiausias motyvas yra Europos svajonė ir sprendimų prieimimo energetikos srityje centralizavimas, energetikos kontrolė, o neveiksmingumas tinkle ar energetikos tiekimas. Žinoma, galima laimėti veiksmingumo, bendradarbiaujant tarp valstybių narių, bet tai turi, tam turėtų vadovauti pačios valstybės narės e, pagal jų matomą naudą, o nespręsti dėl to e, Bruselį ir primesti viską valstybės narėms. Pranešėjas sako, kad net reikia leisti, reikia leisti iškraipimų rinkoje, sutinku, bet ar nesuprantate, kad visa energetikos politika ES yra rinkos iškraipimai. Mes pasirinkome apeiti rinką prieš iškastinį kūrą ir už mažai CO2 išmetančią energetiką e, dėl labai abejotinų motyvų ir netgi, kai yra e, mažai CO2 išmetama, mes e, vėlgi pasisakome už atsinaujančius šaltinius ir prieš branduolinę energetiką be aiškių motyvų. Taigi visa energetikos politika e, kūrė iškraipimus ir nors aš sutinku su jūsų siekiais, kad reikia vengti iškraipimų, šitas komitetas ir ES e, politika būtent ir siekia iškraipyti rinką. Jūs kalbate apie rinkos, apie dujų kainą. Ar pastebėjote, kad Amerikoje dujų kaina be, sumažėjo beveik per pus, nes e, randama naujų dujų šaltinių, o Europoje mes e, to nepasiekėme su visa energija, kurią tam skiriame. Jeigu e, dujų kaina sumažėtų per pus, tai mes būtume mažiau priklausomi nuo importo. Apie tai mažai kalbame šiame komitete. Man labai patiko viena jūsų frazė. Vartotojų teisė į veiksmingą ir prieinamą energiją. Aš sutinku, labai būtų puiku, jeigu vartotojai galėtų gauti tokios energijos, tačiau to neįmanoma padaryti propaguojant brangiai kainuojančias, nepriklausomus, ne, brangiai kainuojančius energetikos šaltinius kaip saulės energija ar vėjo energija. Ir kaip įprasta šiame komitete, šiame parlamente kalbama apie puikius siekius, o po to e, įdėgiame politiką, kuri prieštarauja tiems siekiams ir tiesiog juos padaro nepasiekiamais. Todėl aš, aš aišku, e, balsuosiu prieš šią priemonę. Labai ačiū. Ačiū, dabar jau ponas Gerekas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ne, nežinau. Čia iš tiesų šiek tiek sumaišties atsirado tarp kalbėtojus e, sąraše. És tevőnek a munkáját, és e, kívánok neki kitartást, stb. Dėkoju pranešėjui už parengtą pranešimą, linkiu jam ryšto ir, ir, ir energijos tvarkantis su tais 8,5 pakeitimų. Aš taip pat pateikiau savo pakeitimus ir norėčiau pabrėžti tris dalykus, probleminius dalykus. Pirmiausia, regioninių grupių klausimas. Ponas Žadu ir kiti kolegos yra teisūs, sakydami, kad tų regioninių grupių veikla turi būti absoliučiai skaidri, kai dėl pakeitimų tai aš galvoju, kad nereikėtų tų grupių veiklai trukdyti. Reikėtų, kad tos grupės galėtų teikti investicijų siūlymus Europos komisijai, kad būtų galima gyveninti vairius projektus. Antroji pakeitimų grupė yra susijęs su objektyvumu, kai dėl projektų parengimo metodo reikėtų, kad būtų labai aiški vertinimo kriterijų lentelė, kuri leistų tinkamai projektus įvertinti. Be abejo, svarbu atsižvelgti į kainos ir kokybės santykį renkantis tinkamiausius projektus. Ir valstybės narės tuo būdu būtent vertindamos E, šias siūlomas kainas galės numatyti, kiek lėšų tie projektai gali pareikalauti, kokio dydžio turės būti investicijos juos įgyvendinant. Trečia. Ekspost projektų vertinimas. Turi būti atliekama kainos ir kokybės, kainos ir efektyvumo analizė, kad būtų galima numatyti pirminės investicijas. Tačiau būtina įvertinti tų projektų efektyvumą rinkoje, būtina išsiaiškinti, kiek tos investicijos bus naudingos ir ko padės pasiekti. Tad kvieščiau e, pranešėjai atsižvelgti į šiuos pakeitimus ir linkiu kolegai sėkmės. Ačiū. Kolega Kuodras. Ačiū, ponia pirmininkė. Šis reglamentas bus labai svarbus siekiant vieno iš tikslų, kurių, kurių, kuriuos mes laikomės ir vis nepasiekėme energetikos politikoje. Tai yra sukurti tikrą integruotą vidaus rinką, energijos rinką. Deja, mums vis dar nepasiseka pasiekti to tikslo numatyto e, taryboje 2002 metais, pakartoto 2007 metais, tai yra bent 10 procentų e, visų pajėgumų sujungti tarp valstybių narių. Ir todėl šis reglamentas yra labai savalaikis. Ir e, jis galių gale duos postumį jungčių infrastruktūros e, kūrimui. Daugelis pabrėžė, kad pranešimas yra e, geras ir nežinau, ką ponas Koredė e, Kampas darys su visomis tomis pagiromis, tačiau yra keletas elementų, kurie yra ypač įdomus ir kuriuos ir, ir galbūt galėtume pasistengti pagerinti pranešimą, kuris kaip pradinis taškas yra labai geras dėl energijos išteklių saugojimo. Man atrodo, kad mums reikėtų numatyti kažkokį mechanizmą, kuris mums leistų numatyti, kad realios konkretaus, pamatyti realias konkretaus projekto išlaidas. Jeigu Jeigu jos viršyje tai, kas yra laikoma normaliomis išlaidomis, tuomet reikėtų pakeisti e, kontraktą su operatoriumi, kad jis kažkaip pateisintų tą kainą. Ir jeigu yra vėluojama, reikėtų įvertinti poveikį projektui. Tai reikėtų išsiaiškinti, jeigu yra vėluojama įgyvendinti projektą. Kitas dalykas, kurį e, reikia išsiaiškinti, kad e, Europos finansavimas, užtikrinti, kad Europos finansavimas neiškreipytų rinkos. Reikia užtikrinti, kad ES finansuotų tuos projektus, kurie turi bendrą interesą ir kurie yra, turi ekonominės, socialinės, aplinkosauginės naudos, kurios negalima pasiekti kitais projektais, konkuruojančiais projektais. Na ir norėčiau ponui Helmeriui E, draugiškai pasakyti vieną dalyką ir e, ponui. E, jūsų kritika turi šiek tiek tiesos, tačiau turime nepamiršti, kad daugelis politikos ryčių siekdami sumažinti CO2 išmetimą energetikoje yra tokie patys. Mes turime siekti energetikos saugumo ir konkurencingumo. Ir į tai reikia atsižvelgti tam, kad pozicija būtų labiau subalansuota ir išbaigta. Ponui Žado, tas pats. Jūs, kolega, pabrėžėte, kad elektros energija turėtų būti prioritetas, puiku, bet nepamirškim dar vieno dalyko jeigu turėsime energetikos sistemą, kur bus naudojami plačiai atsinaujantis energijos šaltiniai, būtina užtikrinti testinumą, kad šito tipo energija būtų tiekiama nuolatos. Reikės ir dujų tam. Tai reiškia, kad dujų ir elektros infrastruktūros yra tarpusavie susijusios viena kitą papildančios. Svarbu šito neužmiršti, nes priešingų atveju galima pamesti tą visą pilną viziją. Na ir dar vienas dalykas. Norėčiau paprašyti jūsų vieno dalyko. Jūs kalbėjote apie sunkumus, kurie iškyla, kuriant infrastruktūras. Na taip, jų esama, tačiau grupės, tos regioninės grupės, e, yra kūruojamos e, šiek tiek ir jūsų politinių E, bičiulių. Bent jau taip yra Ispanijoje, tad galbūt reikėtų išaiškinti bičiuliams politiniams, kad tos naujos struktūros Europoje yra būtinos ir kad mums tai suteiks visiems naudos. Būtų puiku, jeigu tai būtų galima padaryti. Dėkoju iš anksto. E, Ačiū. Pane Uskok prašė žodžio, bet aš jos nematau. Dabar žodis tuomet poniai Konarskai Babinskai. Ačiū. Noriu pasveikinti pranešėją. Norėčiau Jūs paraginti atsižvelgti į regionų plėtros komiteto nuomonę, nes mūsų šiandienos diskusijos labai susijęs su darbu regionuose ir sanglaudos fondais. bei kitais mechanizmais ir sprendimais, kuriuos priima vietos valdžia. Regionų plėtros komiteto nuomonė yra tikrai labai gera. Aš dalyvavau ją rengiant ir pateikiau nemažai pakeitimų. Ir norėčiau, kad į ją būtų atsižvelgta. Vienas iš susijusių klausimų e, buvo tų aptariamų projektų mastas. kartai susidaro tokia situacija, kuomet projektai gyvendinant dalyvauja daug valstybių, tačiau būna sunku įvaldyti, todėl patogiau e, e, gyvendinti mažesnius projektus. Tokia buvo regionų plėtros komiteto išvada. E, žvalgaus, ar yra ponia Ulfskok, bet jos nematau. Tuomet e, žodį vėl suteikiu pranešėjui ir taip pat noriu jį pasveikinti. Dėkoju, ponia pirmininkė. Be abejo, egzistuoja jau elektriniai automobiliai jų prireiks sukrauti ir pavėžėti visiems tiems komplimentams, kurių čia sulaukiau. Tačiau taip pat elektrinis automobilis būtų reikalingas ir komendarams bei kritikai pavėžėti, kurios be abejo sulauksiu ir kuri bus labai svarbi artimiausių metų, kai vyks šio teksto svarstymas. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams kuo nuoširdžiausiai, nes jie suvaidino labai svarbu vaidmenį ir kurie parodė susidomėjimą šiuo projektu. Ačiū jiems už išreikštą kritiką, už išsakytus komentarus. Kontekstas nelengvas, nes kalbame apie investicijas, didelės investicijas kalbam apie reikšmingus projektus, o tam reikia labai gerai apmastyti visus šio klausimo aspektus. Ponui Saudargui norėčiau pasakyti, kad dėkoju už tai, kad pritarė mano mintims. Na ir galiausiai buvo paminėtos regioninės grupės. Pilar de Castillo ir ponas Vidal Quadras minėjo regioninės grupės. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu, kadangi tuo būdu yra siekiama užtikrinti, kad tas sudėtingas, kompleksiškas projektas bus tinkamai valdymas, ne, valdomas. Nepamirškime, kad kalbam apie europinio masto projektą. Mes dirbame remdami, remdamiesi regionais ir atskiromis jų dalimis, tačiau turime nepamiršti ir regioninio, e, ir europinio aspekto. Būtina, kad projektai būtų tinkamai finansuojami regioninių lygmenių. Manau, kad svarbu atsižvelgti į ES intereso projektus, į tuos projektus, kurie jau buvo pateikti smulkiau išanalizuoti investicijų, tai yra lėšų poreikio ir efektyvumo klausimus. Visą tai yra tie dalykai, kuriems galiu pritarti. Pritariu ir tam, kad šis pranešimas turėtų būti kuo greičiau patvirtintas. Reikėtų jau rugsėjį turėt galimybę dėrėtis ir pabandyti apsiriboti vietų svarstymu. Pone Valenovski negaliu visiškai pritarti dėl 15 straipsnių ir kriterijų finansavimui gauti. Pone Valien norėtų išbraukti 15 straipsnį ir kalbėti tik apie tarpusavio sujungimo mechanizmo tinklų Europoje. Jeigu šis straipsnis dinktų, tai tuomet pranešimas nebeturėtų pernelik daug prasmės, kadangi dinktų svarbiausiasis tikslas. Be to, tarpusavio sujungimo, tinklų tarpusavio sujungimo mechanizmas remiasi 15 straipsnių. kur yra numatyta atrankos procedūra. Tad aš negaliu pritarti 15 straipsnio išbraukimui, kaip siūlo ponia Valijan. Gal kitame teisėkuros tekste būtų galima pabrėžti kai kurios dalykus. 15 straipsnis yra tikrai labai svarbus. Ponui Žado taip pat ačiū už jo komentarus. Na, jis minėjo, kad tai nėra ekologiniais principais pagristas tekstas, tačiau tai yra tas dokumentas, kurio kryptis gera. Mes sutarėme dėl prioritetų ir svarbiausiasis prioritetas šiuo atveju būtų elektros energija. Ponas Vidal Kvadras taip pat išsakė savo komentarus be abejo. Svarbu įvertinti, kalbant apie elektros tinklus energetikos efektyvumą. Na, o kai dėl dujų, turime nepamiršti, kad dujos yra papildoma priemonė. Ar alternatyvi energijos priemonė, kai tinkle kyla problemų dėl energijos gamybos. Aš taip pat pritariu jūsų siūlymams dėl išmaniųjų tinklų dėgymo, dėl regioninių grupų jų darbo skaidrumo. Man rūpi skaidrumas ir jo įgyvendinimas. Svarbu, kad vietos savivaldos struktūros ir regioninės savivaldos struktūros galėtų šiame darbe dalyvauti, kad ateityje nekiltų problemų. Yra ir kitų technologinių sprendimų, kurie buvo minimi. Pavyzdžiui, dalis elektros energijos tinklų galėtų būti požeminių požeminis. Na, e, taip, tai kainuotų ko gero brangiau negu tradicinis įprastas tinklas, tačiau ateityje ko gero atsipirktų toks siūlymas. Kolega Tošenovskis siūlė taip pat porą dalykų. Be abejo, svarbu remti su paprastinimo principu. O kai dėl bendrijos intereso programų įgyvendinimo tas programas reikia grupuoti. Būtina atlikti kainos ir kokybės analizę ir paskui gali paaiškėti, kad tos bendro intereso programos nėra tokios efektyvios kaip kitos. Ir visų programų negalime traktuoti vienodai. Ačiū poniai De Castillo už jos įdomius ir tikslius komentarus. Ponios Delkasilio pasisakymas buvo ilgokas, tačiau naudingas. Pritariu tam, ką jis sakė. Dėl prioritetinių grupių jį be kita ko prašė, kad būtų išlaikytas 15 straipsnis, kad nebūtų išbrauktas jis ir kad būtų atskirti atrenkamumo, tinkamumo kriterijai ir numatytos sumos. Atrankos kriterijai, tinkamumo kriterijai labai svarbus. Europos parlamentas juk nekilimais prekiauja. Čia numatomos taisyklės, numatomi principai. O tos taisyklės yra taikomos taip, kaip numatyta teisėkuros aktuose. Ačiū visiems už jūsų komentarus. Ačiū už paramą. minti suskirstyti e, tuos koridorius mažesnėmis atkarpomis yra įdomi, aš atkreipsiu tai dėmesį. Ir dar kartą pabrėžiu, kad skaidrumas yra labai svarbus dalykas. Negaliu pritarti kai kuriam išreikštam požiūriui dėl ES projektų nepakankamo finansavimo. Mes nebandome kažką čia centralizuoti, mes bandome užtikrinti geresnį darbo efektyvumą. Pone Helmer. Kokie yra tie iškraipimai, kurie egzistuoja Europoje. Yra numatyta tik vieninga elektros energijos kaina ir tiek. Jungtinėse valstijose buvo rasta naujų dujų šaltinių. Taip. Japonai perka dujas už 17 dolerių, pavyzdžiui, Jungtinės valstijos nepastatė jokios gamyklos, kur būtų užsimama dujų skystinimu dujos dabar eksportuojamos. Tačiau niekas nežino, kokio dydžio yra tie dujų ištekliai, kiek laiko jų pakaks. Galbūt labai greitai tų dujų ten neliks. Kitas kolega taip pat kalbėjo apie regioninės grupės ir jų vaidmenį. Manau, kad turime atlikti ekspost įgyvendintų projektų vertinimą. Aš jau kalbėjau apie pono Vidal kvadrą siūlymą ir norėčiau užbaigti paminėdamas kolega Brovnik. At, na, regis atsakiau visiems kolegoms ir ačiū visiems už jų indėlį. Ačiū. E, ačiū už tokius išsamius atsakymus ir paaiškinimus. Dabar kreipiuosi į komisijos atstovą. Prašyčiau kalbėti trumpai, nes mes jau vėluojame, pagal darbo tvarkę mūsų laukia kitų svarbių klausimų ir turėsime galimybę dar kartą šį klausimą aptarti <clears throat> išsameu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją atlikus tokį didelį darbą ir pasidžiaugti visų komiteto narių darbų. Ir visi mes, išskyrus poną Helmerį, pritarėme aptartiems tikslams ir manome, kad einame tinkamą kryptimį. Savo pastabose norėčiau apsiriboti keliomis temomis. Visų pirma, bendro interesų projektų identifikavimas. Tai be abejo labai opus klausimas. Uh, kuris projektas bus uh, paskelbtas bendro intereso projektu. Manome, kad šis procesas turi būti skaidrus, tačiau mes abejojame dėl regioninių grupių sudėties. Manome, kad toms grupės turi būti iškeltos aiškios užduotis ir jos turi būti e, protingo dydžio. E, ir visų suinteresuotų grupių atstovų įtraukti į jų darbą neįmanoma dėl praktinių sumetimų. Apie tai kalbama 700, 703, 708, 713 pakeitimuose. Bet žinoma, skaidrumą būtina užtikrinti ir manome, kad informacija, atviras konsultacijos, e, bendro intereso projektų sąrašos kelbimas, kaip siūloma 7.25 ir 27 pakeitimas yra tinkamas požiūris. Mes palaikome priemonės, e, kurių siūloma imtis labai vėluojant e, įgyvendinti bendro intereso projektus. Mes ir kaip ir parlamentas norėtume, kad šie projektai būtų užbaigti, gyvendinti ir reikia rasti būdų, kaip to pasiekti. Uh, Tai iš principo čia gali susikirti mūsų pozicija su taryba, kuri nenori, kad būtų kokie nors apribojimai dėl projektų įgyvendinimo. Leidimų išdavimo procedūra. Žinoma, turime užtikrinti, kad procesas būtų paspartintas, nes tikrai e, skubu yra įgyvendinti šiuos infrastruktūros projektus ir mes džiaugiamės daugeliu pakeitimų šiuo klausimu, bet manome, kad reikės surasti pusiausvyrą, ypač kalbant apie laiko apribojimus ir vieno langelio principą. Be bejonės, čia einama e, didesnio skaidrumo kryptimi ir didesnės įtrauk, visų sus, gyventojų, kuriems tiek toliau įtraukties kryptimi. Ir mes pritarėme žaliųjų išreikštam susirūpinimui. Manome, jog jeigu daugiau pastangų bus įdėta į projekto kūrimą, e, pradinėme etape tai sus, sus, sus, sutrumpins išdavimo procedūrą. E, finansavimas žymusis 15 straipsnis. Visiškai palaikome pranešėjo poziciją. Mes nepritarėme 15 straipsnio išbraukimui, e, kur kalbame apie EIPT. Poniai Valian, norėtume pasakyti štai ką taryboje jau šis klausimas buvo svarstytas ir manome, kad mums pavyko įtikinti valstybės narės, jog šios gairės dėl EITP yra pagrista holistiniu požiūriu ir tie pakeitimai, apie kuriuos kalbama, būt, turi būti traktuojami vienodai prioritėtų nustatymas, leidimų išdavimas, e, kaštų numatymo procedūra, kuri turi įvykti prieš įmantis finansuoti projektus mokesčių mokėtojų pinigais. Taigi svarbiausias dalykas yra štai, kas tos gairės turi būti nuseklios ir būtent todėl 15 straipsnį reiktų interpretuoti iš dalies ir šių gairių kontekste, siejant visą tai su uh, lėšų paskirimo procesu. Mes nepritarėme avansiniam uh, fondų paskirimui iš EITP. Uh, Manome, kad reikalingas maksimalus lankstumas tarp sektorių, nes projektų komercinis gyvybingumas ir finansavimo poreikiai nebūtinai bus susiję ar tokie pat kaip ir investiciniai poreikiai. Energetikos sektorius skiriasi, pavyzdžiui, nuo transporto sektoriaus arba nuo telekomunikacijų sektoriaus. Ir būtent e, šis komitetas turi užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į energetinio sektoriaus specifinius bruožus. Galiojantis es teisės aktai yra atspirties taškas, dėl to be abejo nekyla apreptis. Mes nepalaikome siūlymą skirti finansinę paramą naftos infrastruktūrą, taip pat e, hidro bei saugojimo talpoms tam tikros rušies Taip pat kalbant apie, reikia nepamiršti ir e, perdavimo sistemų operatorių tinklo ir susijęti su šia dalimi šios siūlymus. Ačiū. Balsuojama bus birželio 19 dieną, taigi baigiame dabar diskusiją šio klausimu. Turite daug medžiagos ir E, turime medžiagą iš seminaro, kuris vyko kovo pabaigoje. Toliau, kitas klausimas yra pranešimas dėl energetikos veiksmų plano iki 2050 metų ir žodis poniai Cavelai, kuri yra pranešėja šio klausimo. Turime maždaug 50 minučių iki valandos šiam klausimui. Taigi prašom taupyti laiką. Ačiū ponia pirmininkė, kolegos. Pirmininkė, kolegos, prašom tyliai išeiti iš saulės. E, energijos veiksmų planas iki 2050 metų yra labai svarbi tema. Kolegos, norėčiau paprašyti tėliau elgtis. Prašom laikytis tylos. Taigi tema yra labai svarbi. Turime, turint galvoje ilgalaikę perspektyvą, ateities perspektyvą ir tai yra labai svarbi, svarbus vaidmuo e, skatinant augimą ir konkurencingumą. Noriu pabrėžti, kad šį klausimą reikia svarstyti mūsų komiteto kompetencijos kontekste. Tai yra pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika. Pirmiausia, kaip pramonę padaryti konkurencingesnę energetikos sektoriuje. Antra, kaip pasiekti sėkmės užtikrinant energetikos tiekimo saugumą ir energetikos diversifikavimą. Ir trečia, kokios yra rydienos technologijos, kurios bus reikalingos pasiekti mūsų tikslų ir kokie turėtų būti mūsų mokslinių tyrimų prioritetai. Daugiausia pabrėžiama CO2 mažinimą ypač parlamente ir taryboje, kurie paskelbė sieki užtikrinti nuo 80 iki 95 procentų CO2 emisijų sumažinimą iki 2050 metų. Tačiau e, visose pramonėse šalise. Tai yra didžiulis iššūkis, turint galvoje e, skirtingas energetikos sistemų charakteristikas e, ir valstybių narių naudojama energetikos mišinį. Nepaisant to, turime pripažinti, kad valstybėms narėms naudinga dirbti kartu, transformuojant energetikos sistemą, o tas darbas turėtų prasidėti dabar. Turime šią, šį planą 50 metams turime žvelgti kaip pagrindą, siūlant teisėkoros ir kitas iniciatyvas energetikos politikos srityje, siekiant sukurti politikos pagrindus 2030 e, metams, skaitant e, tikslus. E, nors 2050 metų plane yra bendrų dalykų pagal įvairius, įvairias analizės, kurie būtų reikalingi transformuojant energetikos sistemą. Nepri, priklausant nuo atskiro plano siekiant mažai CO2 išmetančios sistemos. Todėl aš manau, kad atsinaujinti energiją, energetikos veiksmingumas ir energijos infrastruktūra nėra, ne, ne, neturi alternatyvų dėl atsinaujančių šaltinių. E, geriau integruotas e, Europos požiūris labai svarbus per vidutinį ir ilgesnį laikotarpį. Valstybės narės turi dirbti kartu, kad optimizuotų e, atsinaujančių šaltinių kaštų veiksmingumą ir užtikrinti investicijas, kurios, kur jos yra veiksmingiausios. Valstybės narės energijos tiekimo saugumo ir nepriklausomumo tikslo siekia savo priemonėmis, tačiau mums reikia siekti tarpusavio sujungimo, kad greičiau būtų galima užbaigti e, ES vidaus energijos rinką ir tinklų sujungimą tarp e, šiaurės pietų, rytų vakarų. Papildomai, kadangi aš esu iš pietinės valstybės narės, man labiausiai rūpi pokyčiai pietų koridoriuje. Ir pagaliau, dėl plano 2050 metams susidursime su daug iššūkių ir turime siekti užtikrinti ES vidaus rinkos integracijos iki 2040 metų. Taip pat panaudoti vidaus išteklius, aptariant energetikos diversifikavimas ir tiekimo saugumą yra būtina lankščiai panaudoti išteklius e, energijos sistemoje, kadangi atsinaujinčių šaltinių generavimas didėja, todėl reikia pakankamai pajėgumų, kad užtikrintume tiekimo saugumą. Ir šiame kontekste turime galvoti apie atsinaujinančių šaltinių ir dujų derinį, nes Tiek vienas, tiek kitas yra labai svarbus energetikos ateičiai. Pone pirmininkė, nenoriu daug, išnaudoti daugiau laiko. Man kur kas įdomiau būtų išklausyti kolegų minčių. Ačiū už kantrybę. Ačiū. Grazie a lei. Ecco, iniziamo appunto la lista degli shadows. Eh, di... Dėkoju. Pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų. Tris minutės kiekvienam. Ponas Oil, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat mūsų pranešėjai, ačiū Europos komisijai. Manau, kad šis dokumentas yra iš tikrųjų puikus. Jame ne tik numatyta kokia nors viena veiksmų galimybė, e, jame analizuojami įvairūs scenarijai. Iki 2050 metų dar nežinia, kas gali įvykti. Tiesiog galime pabandyti spėti, kas galėtų nutikti, o tai yra labai svarbu. Noriu pasidžiaugti tuo atvirumu ir skaidrumu. Maničiau, kad dabar dokumento nereiktų mėginti susilpninti, e, remiantis asmeniniu požiūriu ar vienus ar kitus klausimus. Yra tokių dalykų, kurie man atrodo svarbiausia. Europos komisija kalba apie energetikos efektyvumo potencialą ir čia galiu tik pritarti. Manau, kad iš tikrųjų svarbu yra suvokti, kad šis potencialas galės būti vystomas tik tada, jeigu nenumatysime pernelik daug smulkių taisyklių. Svarbu naudotis turimomis Europoje technologijomis ir svarbu būti technologijos avangardėm. Galiausiai atsinaujinančių energijos šaltinių potencialas taip pat yra paminėtas, čia galiu tik pritarti komisijai ir pranešėjai. Reikėtų, kad ES turėtų galimybę tais šaltiniais naudotis. Na, nacionalinių lygmenių dažnai pinigai tiesiog švaistomi. Jeigu didelis energetikos projektas, bendras projektas yra mūsų tikslas, tai tuomet turime tą projektą gyveninti efektyviai. Na, valstybės narės, kai bando elgtis taip, lyg būtų kuri nors viena laukia karys, tiesiog tik taško pinigus. Matome, kad veikti reikia ES lygmenių. Kokią sistemę rinktis, nežinia, galbūt sertifikatų, e, kodėlgi ne. Tačiau čia reikia rasti atsakymą į klausimą ir kuo greičiau. Ir trečia pasava, pritariu komisijai. Ir taip pat manau, kad tikslų pasiekti nebus galima, jeigu bus remiamasi tik vienu energijos šaltiniu. E, būtina kalbėti apie energijos mišinį. Jis yra skirtingas atskirose valstybėse narėse, tas mišinys, tačiau atsinaujinantis šaltiniai yra vienas iš variantų. Galbūt reikėtų pamastyti ir apie anglies panaudojimą. Bet kuriuo atveju neišeina apsiriboti tik kažkokiamis vizijomis, vaizdiniais ir, ir, ir, ir garsiais svarstymais. Reikia imtis tokių žingsnių, kurie padeda pasiekti tikslų. Mano paties šalyje taip pat buvo padaryta nemažai klaidų. Energijos mišinyje turi būti be kita ko dalis ir brandolinės energijos. Net jeigu apie tai kalbėti yra ir nepopuliaru, tačiau be brandolinės energijos bus neįmanoma sumažinti CO2 iš metalų kiekio. Dėkoju. Ačiū kolegai Roil. Pone Van Bremt. Socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už įžanginį žodį. Manau, kad artimiausiomis savaitėmis ir mėnesiais vyksinti diskusija bus tikrai įdomi. Pridaliu, pritariu kolegai Royal, Europos komisijos siūlyme yra tokių elementų ir, ir tokių dalykų, kurie yra iš tikrųjų labai vertingi. Buvo atlikti detalūs mokslo tyrimai. Aš šiek tiek mažiau entuziastingai žiūriu į tai, kai stengiamas išsiaiškinti, ar padės komisijos siūlymas apibriežti mūsų energetikos politiką 2020 ar 50 metams. Pirmiausia, svarbu išsikelti ilgalaikius tikslus ir čia Europos komisija jau teikia tam tikrus siūlymus, variantų siūlymus. O dabar reikia pakeisti energetikos politiką ir iki 2050 reikės būti pasiekus E, tą tikslą, kai 95 ar net 100 procentų energijos yra pagaminti iš atsinaunančio energijos šaltinių ir kad gaminant energiją nebūtų per nelik daug išmestama CO2 į atmosferą. Visą tai prisidės prie ekonomikos žalinimo. Taigi, kokie yra tie scenarijai, kuriuos siūlo Europos komisija? Turime pasirinkti tvariausią iš jų, kai dėl infrastruktūrų. Reikia neužmiršti, kad jos yra uh, apdėvėtos ir kad jas reikia atnaujinti. Galiausia būtina siekti 20-20-20 tikslo ir būtina, kad 20 ir 50 ar 30 metams numatyti tikslai apimtų be kitako energijos efektyvumą. Apie tai savo diskusijų metu mes jau kalbėjome. Balsavome dėl šio klausimo jau ir dabar turėtume pasiekti, kad tam būtų pritarta taryboje. Atsinaujinančių energijos šaltinių ir energijos efektyvumo tikslo kombinacija – turėtų būti mūsų svarbiausias dalykas. Ir galiausiai, kaip jau sakiau, mes turime didžiulę energetikos infrastruktūrą Europoje, tiek kalbant apie brandolinį energiją, tiek apie dujas ar anglį. Tačiau tos infrastruktūros dažnai yra pernelyg sudėvėtos. O dabar reikia priimti sprendimus sprendimus infrastruktūrą atnaujinti, jeigu norime pasiekti 2050 metų tikslų. Reikia užtikrinti, kad ta kombinacija tarp atsinaujinančių energijos šaltinių ir dujų būtų efektyvi. Viename iš flamų laikrašių buvo įdomus straipsnis, kur buvo pasakyta, kad mes stengiamės naudoti kuo daugiau energijos iš atsinaudinančių šaltinių, tačiau Belgija nėra ta šalis, kur tokios energijos gaminama daug, nepaisant to, kad praėjusiu savaitėlį buvo daug saulės ir vėjo. Vis tiek žmonės suvartojo daug elektros. Na ir galėjo nutikti taip, kad e, energijos tiekimas mūsų šalyje galėjo sutrikti. Mums reikia dujų jėgainės, kur dujos būtų gaminamos pasitelkiant atsinaujinančius šaltinius ir būtina, kad pereinamojo laikotarpiu tiekimas energijos būtų tinkamai užtikrinamas. Galiausiai mes išanalizavome kainos ir efektyvumo energijos ciklo E, aspektus. Tyrėme žaliavas, tyrėme, atomin, e, tyrėme jėgainių statybą, išmetalų kiek ir panašiai. Ir manau, kad jau virčiau man skirtą pasisakymo laiką, tačiau dar norėčiau pasakyti šį veitą. Skalūninės dujos yra, galėtų būti viena iš alternatyvų. Tiesiog turėtume svarstyti šį klausimą plačiai, turėtume išsiaiškinti, kokį poveikį visuomeniai ir aplinkai be ekonomikai gali turėti dujų naudojimas. Taip pat svarbu atsižvelgti į įrangą, į jos būklę. Šiame pranešime turime laikytis labai atvirai. Tačiau tuo pat metu turime nagrinėti, koks yra skalbinių dujų poveikis žmogaus veikatai ir aplinkai. Tuo tarpu tiek, o kitą kartą aš kalbėsiu žymiai detaliau ir manyčiau, pateiksiu informaciją apie tai, ką reikėtų pasirinkti kaip sprendimą iki 2050 metų. Fiona Hall, prašau. Ačiū. E, tikrai džiaugiuosi šiuo kelio gairių planu, kurį pristato komisija ir pranešėjos e, pastabomis, ypač dėl to, kad valstybės narės turi dirbti draugė, nes mes turime bendrų problemų, todėl turime ieškoti bendrų sprendimų. Ir kelio gairių plane yra tikrai pozityvių minčių ir ten įrodyta, kad dekarbonizacija yra įmanoma ir kad ji labai daug nekainuos. Ir jeigu mažiname iškastinių kūro įvežimą, o jo kaina nuolatos kyla. Ir kuo našiau naudosime energiją, tuo, e, tuo mažiau mokėsime už energiją. Ir svarbiausias šio kelio gairių plano aspektas yra e, mintis, jog mums iš principo reikia investicijų į energijos infrastruktūrą ir taip todėl geriausia būtų investuoti taip, kad būtų galima visiškai atsisakyti anglies. Kaip pranešėja e, minėjo, reiktų pasirinkti alternatyvą, kad ne, tokią alternatyvą, kad, dėl kurios nereiktų gailėtis. Ir našiau, na, naudojant energiją, mes galėtumėme sutaupyti jos 40 procentų iki 2020-ųjų. Ir reikėtų to nepamiršti, svarstant energijos našumo naudojimo direktyvą, nes tai puikia galimybė pasirinkti tinkamą kelią ir pasiekti mūsų pradinį tikslą, 2020 metų 15 20 procentų sumažinti energijos suvartojimą. Atsinaujantis energijos šaltiniai yra labai įdomus to kelio gairių plano dėmuo, nes energijos iš atsinaujinančių šaltinių sunaudojimas auga. Ir tai, sustipri, tai sustiprina e, požiūrį, kad, to, mūsų pas, kad mūsų pasirinkimas yra teisingas. Atsinaujinantis energijos šaltiniai bet kokiu atveju vaidins strategiškai svarbu vaidmenį. Mes turime užtikrinti, kad e, atsinaujančių energijos šaltinių pramonė būtų, turėtų tam tikrą tikrumą. Ir todėl dabar jau turime kalbėti apie, mąstyti apie saistančius tikslus šioje srityje ateičiai. Ir šie tikslai, našus energijos naudojimas ir atsinaujantis energijos šaltiniai yra labai svarbus dėmenys, kurie užtikrins angliminę taršios ekonomikos atsiradimą ir taip pat užtikrins saugumą, apie tai kalbėjo pranešėja. Energija, kurią pa, pa, pagaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra saugesnė nei ta, kurią įvežame. Dujos. Sutinku, kad dujos vaidina vaidmenį, kalbant apie lankstumą. Taigi dujų tiegimą galima, dujų naudojimą galima reguliuoti skirtingai nei brandolinė energija, tačiau turime būti atsargus su dujomis. Kalbant apie techninius sprendimus, negalime lankščiai naudoti dujų ir tuo pat metu taikyti anglės surišimo ir saugojimo technologijas. Šios technologijos pritaikymas tampa nelankstus, nes reikia, tas procesas e, apima tam tikrą parengiamą etapą kelių valandų o dujas tiesiog galima jungti išjungti. O kalbant apie anglės e, surišimą ir saugojimą, tai taip nėra. Ir naudojami dujas turime būti atsargus, kad nesurištume savo rankų, susisaistydami su tam tikra ne, nelankščia infra, infrastruktūra. Reikia išlaikyti reikalingą lankstumą ir nekurti infrastruktūros, kuri uh, ateityje gali būti mums neparanki. Visiškai sutinku su pranešėje dėl to, kad energijos našus naudojimas ir alternatyvios e, energijos, šal, šal, energijos šaltiniai atitinka mūsų 2020 strategiją. Šaltinių užsitikrinimas yra svarbus. Taip pat turime kalbėti apie e, paskirstimo tinklų, perdavimo tinklų reikalingą išplėtojimą. Taip pat svarbu užtikrinti, kad elektros rinka tinkamai funkcionuotų, tačiau pigiausias ir paprasčiausias būdas, kaip integruoti atsinaučinę energijos šaltinį energiją, yra šalims prekiauti ją. Pavyzdžiui, hidroelektrinių pagaminamą energiją galima naudoti priklausomai nuo poreikių ir taip pat lankstumas. E, yra tikras svarbus aspektas, kurį ištikrina vandenį naudojančios jėgainės. Taip pat reikia nepamiršti supertinklo idėjos ir, susi, ir užsitikrinti išteklių panaudojimą iš Šiaurės jūros. Ir taip būtume panaudoję e, vėjo pajėgumus Šiaurės Europoje ir Saulės energijos galimybės Pietų Europoje. Tai tikrai yra žingsnis priekin ir aš pritariu pranešę išsakytoms mintims šiuo klausimu ir manau, kad Mūsų laukia tikrai konstruktyvios diskusijos šiuo klausimu. Ačiū. Dabar žodis ponė Jordan, kuri yra pranešė šio klausimo aplinkos saugos komitete. Ir prašyčiau nekalbėti ilgiau nei dvi minutės. Laiką matysite. Nes kalbėtojų sąraše yra daug norinčių pasisakyti ir visi turi teisę išsakyti savo nuomonę, tačiau uh, E, turėsime apriboti pasisakymo laiką. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Noriu visų pirma e, pasakyti štai, kad ne, ne, neturiu vertimo į slovėnų kalbą. Toliau mano pastebėjimai. Beveik visiškai pritariu pranešėjos visoms išsakytoms mintims, ypač vertinu jos poziciją dėl subalansuoto požiūrio. Aš tikrai palaikau e, pasiūlymą dėl subalansuoto požiūrio. Manau, kad jis turėtų atsispindėti ir tada, kai kalbame apie ateities tikslus iki 2030-ųjų ir strategiją iki 2050-ųjų. Svarstant visą tai, mes turime atsižvelgti visus tvarumo trikampio tris kampus. Tačiau turiu priminti, kad mes neturime pakankamai. E, duomenų kelio gairių žemėlapyje laikotarpį iki 2050-ųjų. E, komisija neatsižvelgia, ne, ne, ne vienodai e, traktavo visus to trikampio kampus ir aš tik, tikiuosi išgirsti komisijos paaiškinimą, kalbant apie šią pusiausvyrą. Toliau, tarptautinis dėmuo. Mano nuomonė, jis yra toks pat svarbus kaip ir vidinis Europos matmuo, nes energijos kelio gairių planas susijęs ne tik su energijos gamyba, tai apima ir en, en technologijas energijos rytyje, kurias mes turime. Ir mane šiek tiek neramina visi energijos kelio gairių plano scenarijai remiasi prielaida, kad klimato kaitos rytyje bus įmamasi pasaulinių e, veiksmų, atsižvelgiant į tai, kas vyksta dabar Bonoje ir remiantis ponios Hedegard pareiškimai spaudai. Man atrodo, kad mums reikia kažkokio tai alternatyvaus scenarijaus, kuris būtų grindžiamas kitokią prielaidą. Dar vienas dalykas - atsakomybė. Manau, kad tokiame dokumente kaip šis turėtų būti atskirta atsakomybė Europos mastu, nacionaliniu lygmeniu ir regioniniu mastu. Toliau. Papildomi pastebėjimai dėl to scenarijaus. Jau sakiau, kad visi remiasi tą pačią prielaidą, jog bus įmamasi pasaulinių veiksmų klimato kaitos klausimų, uh, tačiau nėra subalansuoto požiūrio į rezultatus, turiuomenį dekarbonizavimas, konkurencingumas, darbo vietų kūrimas, saugumo, tiekimo saugumas ir nepriklausomi tiekimo šaltiniai. Dar kartą kalbant apie scenarijus, nėra tokio scenarijaus. Būtų analizuojama E, vėlu, vėluojančio anglės sugavimo ir saugojimo plano įgyvendinimo galimybė. Vėluojant e, įgyvendinti tą anglės suriši, įgyvendinti anglės surišimą gali pasakyti situaciją, todėl mums reikia susijęti tuos dalykus. Taip pat nesuprantu, kaip, pavyzdžiui, susijęti kiti e, tokie elementai - įprastinis ir neįprastinis dujų panaudojimas. Pageidaučiau, kad būtų labiau susijęti energijos ir transporto planai, taip pat e, rezerviniai energijos šaltiniai aktualus dalykas. Turime kalbėti ne tik išmanų energijos sektoriaus reglamentavimą, bet turime kalbėti ir apie išmanų protingą suvartojimą ir gamybą. E, Taip pat pageidaučiau rekomendacijų dėl e, šio plano primtinumo visuomenėje, nes komisijos pateiktame tekste nėra kitų rekomendacijų. Il tempo, il tempo, non è mia colpa se scorre così veloce. Girek, prego. E, taip, toliau panas Gerekas. Labai ačiū. Kalbėsiu labai trumpai nors ir turiu nemažai ką pasakyti, tačiau pasistengsiu apsiriboti scenarijų analizę. Rimčiausias dalykas. Yra tai, kad e, turime kitų pranešimų, kurie susiję su šią temą. Veiksmingumas e, nebūtinai reiškia vartojimo ribojimą, tai reiškia tinkamų mechanizmų parinkimą. Geriausias būdas e, užtikrinti veiksmingesnį vartojimą yra energijos tiekimo būdas, saugojimas. Ir kiti dalykai. Na, kalbama daug apie anglės diginio surinkimą ir saugojimą. Tačiau nekalbama apie aukštos temperatūros suskistintas dujas. Šiuose scenariuose nieko neradau apie šiluminę energiją arba naujovišką energijos panaudojimą, kuomet šaltinis yra, šaltinio temperatūra yra daugiau negu 400 e, e, laipsnių Celsijaus. E, taigi, geoterminės energijos panaudojimas tai yra puikus šaltinis, tai yra technologinė naujovė ateičiai. Pavyzdžiui, Islandija nori tapti ES nare ir jie turi daug patirties būtent geoterminės energijos panaudojime. Ačiū, kad kalbėjote taip trumpai. Ponas Vidal Kvadras. Ačiū, ponia pirmininkė. Jeigu pažvelgsime apie šį, pažvelgsime šį planą, tai matome, kaip, kokia galėtų būti svarbiausia strategija po 20 metų, tai yra po artimiausio ateities horizonto. Aš suprantu, kad daugeliai kolegų tokios ilgalaikės vizijos ir perspektyvos E, sukelia tam tikrą skepticizmą, nes yra daug nežinomų, netikrų veiksnių, galvojant apie tokį ilgalaikį, <clears throat> ilgą laikotarpį, tačiau kalbame apie energetikos politiką, tai infrastruktūrą kurti užtrunka ilgai, investicijos yra didžiulės ir užtrunka nemažai laiko, kol galima pasinaudoti tokiamis investicijomis. Jeigu pažvelgsime į infrastruktūros parką, tai žinome, kad e, nemažai jos yra gana sena. Todėl mūsų siekiai turi būti pakankamai ambicingi, turint galvoje visus veiksnius. Komisija pateikė nemažai idėjų, kurios vertos e, svarstyti, kalbant apie Europos energetikos viziją ateityje, tai yra skatinti energetikos veiksmingumą, e, siekti didesnio rinkos integravimo, dėl ko turėtų išnykti taip vadinamos e, energijos salos, e, nekonvencinių variantų panaudojimas. Brandolinės energijos e, naujas įvertinimas taip pat yra svarbus energetikos šaltinių mišiniui. Ir taip pat turime pasistengti išlaikyti tam tikrose ribose ir energijos, energijos e, kainų kilimą. Šiame plane kalbame taip pat ir apie kai kurios iššūkius, su kuriais susidurime dabar dėl e, didelių pokyčių atsinaujinančių šaltinių panaudojimą, dėl e, tų šaltinių vidinių keliamų problemų Ir taip pat, e, kai kalbama apie šaltinius, kurie išmeta mažai CO2, tai energijos rinkoje, kuri pagrista subsidijomis, tai aišku, kad tokia rinka neturi ateities. Gana drąsu iš komisijos pusės daryti prielaidą, kad e, energijos kainos turi geriau atspindėti išlaidas ir e, naujas investicijas, kurias reikia skirti energetikos infrastruktūrai. Kitas dalykas, kurį jau ne, ne vieną kartą esame pabrėžę, yra tai, kad jeigu kainos yra reguliuojamos ir dirbtinai yra žemos, kažką reikia daryti, nes jos tikrai iškraipo rinką ir neskatina žmonių taupyti energiją. Aš manau, kad pakanka jau vartoti rinkimų terminus ir trumpalaikių vizijų, mums reikia suprasti tikrovės, e, tikrovę ir mokėti tikrą kainą už energijos panaudojimą. Žinoma, visą tai reikia žvelgti taip pat ir e, ekonomikos kontekste. E, kainos didėja ir kitų priemonių įmamasi e, energijos rinkoje, tačiau čia yra planas iki 2050 metų. Todėl neturime apsiriboti tuo, kas vyksta dabar, kas yra trumpalaikiai reiškiniai. Akivaizdu, kad turime formuoti savo poziciją dėl energetinės situacijos ateityje. reikia nubrėžti tuos kelius energetikos teisės aktams būtent tolimai ateičiai, tolimai perspektyvai. Ačiū toliau, pane Kalarska Baubinska. Ačiū. E, rengiame nust... tokius toli siekiančius e, energijos tikslus, tai yra labai svarbus, e, svarbus dalykai investuotojams, verslui, tačiau visą laiką man atrodo, kad viskas gali pasikeisti. Yra daug netikrumo. Būtų gerai, e, kad turime tuos tikslus, e, ilgalaikius tikslus, tai jeigu jų po to nepradėsime keitalioti. Man svarbu, kad diskusijoje nenaudotume terminų be e, planas ar gairės be CO2. Kai kuriems šalims tai yra pakankamai abstraktu, todėl aš siūlyčiau kalbėti apie planą susijusi su e, mažai CO2 išmetančia technologija. Kai kuriuose šalise visa energetika remiasi akmens anglijas panaudojimu, pavyzdžiui, 90 procentų. Nors, pavyzdžiui, Lenkijoje ir keičiasi jos šaltiniai, diversifikuojantis, tačiau kalbėti apie energiją be CO, be anglijas yra e, sudėtinga. Taip pat reikia apsibriežti, kaip tų tikslų siekti. Nes žinome, ES politikoje labai svarbu numatyti ir būdus, kaip e, pasiekti tikslus nes dažnai nesilaikome taisyklių ar reglamentų ir tuomet e, tokia Europos politika nepasiekia e, savo tikslų, tol reikia e, individualesnio grafiko konkrečioms šalims. Tie bendrieji ES planai reikia plėtojant š šią politiką sukonkretinti. Ir taip pat reikia solidarumo, kad galima būtų padėti toms valstybėms narėms, kurioms kai kurie aspektai yra sudėtingi. Dar viena pastaba. Čia šioje diskusijoje turime atsižvelgti į pasiūlymus, kurie pateikiami kitose darbose, kitose pranešimuose. Jeigu kalbame apie gamtinės dujas, tai pavyzdžiui kalbama ir kitose dokumentuose apie e, dujas ir tai reikia atsižvelgti. Jeigu kalbame apie dujų panaudojimą Europoje, tai reikia atsižvelgti į Tartunės energijos agentūros ataskai, kur, kur kalbama apie įvairias dujų formas ir jų panaudojimą. Turime kalbėti apie anglės e, surinkimą ir saugojimą ir panašiai, tačiau iš anksto neturime nusistatyti, nepakliūti į tam tikrų stereotipų rėmus. Ačiū toliau, kolega Šmitas. Very... Dėkoju. Pane pirmininkė, tiesiog diskusijos tik prasideda, tai aš tik keletą dalykų pasakysiu ir kalbėsiu trumpai. Labai vertinu pranešėjos komentarus, ypač susijusius su energetikos saugumu. Man tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykai. CO2 sumažinimas, anglies atsisakymas man yra labai svarbus dalykai. Tačiau energijos tiekimus saugumas yra taip pat labai svarbus dalykas. Ir daugeliu piliečių taip yra. Šito galima siekti keliais būdais. Galime mažinti energijos poreikius, tačiau e, taž, turime taip pat remtis ir vietiniais energijos atsinaujinančiais šaltiniais. Kitaip tariant, man patinka gairių siūlymas, komisija taip pat noriu pasveikinti pasiūlius šį planą. Aš manau, kad politikams yra pavojinga pradėti kažkokius e, pernelyg detalius apmąstymus šitą kryptimą ar pradėti kovoti dėl savo argumentų pernelyg aršiai. Svarbu siekti kompromiso. Aš suprantu, kad aš turiu savo požiūrį, savo, e, savo, savo E, principus, tačiau manau, kad čia kaip loterijoje nereikėtų lošti, reikėtų bandyti tartis. Ir manau, kad mes turime kalbėti apie infrastruktūros paketą, mes kalbame apie energijos rinkas Europoje. Mes dar niekur nesame sukūrę vieningos rinkos, kalbam apie daugelį rinkų ir tai kol kas kenkia mūsų vartotojams, mūsų gamintojams ir turime padvigubinti pastangas, kurdami bendrą infrastruktūrą, taip pat teisinės normas, turime visi dirbti kartu. Ir dabar mes turime prisiminti, kad energetikos rytis yra ir turi likti valstybių narių kompetencijos rytis, tačiau turime dirbti visi kartu, siekdami didesnio energijos efektyvumo ir manau tą ir turime daryti ir tai bus žingsnis teisinga e, linkme. Dėkoju, ponė pirmininkė. Grazie, grazie. Pirmininkė, ačiū. Iš tikrųjų, neilgas buvo pasisakymas. Prašom, kolega. Pabandysiu ir aš taip pat trumpai. Tik vieną dalyką pasakysiu, vienintelį. Pranešimas puikus, jame minimi anglis atsisakymo keturi svarbiausi vektoriai gyvena tuos penkis scenarius. Trečiasis iš tų vektorių yra branduolinė energija. Manau, kad tai yra puikus dalykas, nes neišeis pasiekti anglies atsisakymo tikslo, jeigu atsisakysime branduolinės energijos. Galima dėl to tik apgailestauti, be abejo, žinome, kad ši energijos rūšis e, kelia tam tikrą riziką. Fukushimos katastrofa dar kartą mums tai primena, Tačiau nėra kol kas kitos energijos, bent jau kol kas ir artimiausioje ateityje, kuri galėtų pakeisti brandolinę energiją. Tai štai ir šis pranešimas būtent ir patvirtina dar kartą tą mintį ir tai yra gerai. Neišeina tos energijos rūšės atsisakyti, na nebent būtų masiškai pasitelkiama anglis, nafta, e, skalūninės dujos Kitaip tariant, visos tos energijos rūšis, kurių dėka išskiriama daug CO2 į atmosferą ir kitų teršalų, ir tai prieštarauja mūsų kitiems išsikeltiems tikslams, būtent dėl CO2 mažinimo. Tiesiog centrinis klausimas susijęs su trečiųjų reaktoriumi yra toks. Rizikos susijusios su brandolinė energija mažinimas. Visą tai reiškia, kad reikia investicijų, nes neišeina pasilikti prie status quo. Kai dėl brandolinių jėgainių, be abejo, reikia investuoti į naujos kartos jėgainės, dabar kalbame ketvirtos kartos jėgainės, jos kelia mažiau rizikos negu ankstesnių kartų, reikia investuoti į pastatus, į tinkamą išmontavimą brandolinių jėgainių, tuo gali užsimti ES pramonės įmonės. Indija, Kinija ir, ir kitos e, naujai iškilančios valstybės irgi pasitelkė šią energijos rūšį, nes ir joms reikia energijos. Taigi svarbu, kad būtų tinkamai tvarkomos tos jėgainės, kad būtų tinkamai apdorojamos brandolinės atliekos. Visa tai yra tas rytis, kur ES įmonės gali tiesiog žibėti. Ir svarbu, kad būtent apie šią energijos formą, kuri laikinai mums yra dar būtina, e, kad būtų tinkamai ši energijos forma įvertinta ir kad e, su ja būtų tinkamai tvarkomas ir manau, kad bent atrimiausius 30 metų mūsų randurinės energijos tikrai reikės. Ačiū kolegai Weber, kolegai Merkis žodis. Dank u wel, voorzitter, rapporteur. Um, wat mij nou op... Ačiū, ponė pirmininkė, pranešėja. Kalbant apie kelio gairių planus, man, man, man labiausiai krenta į akis, jog daromos kai kurios prielaidos. Visų pirma, vertinant šiandieninį pasaulį, juk jis išliks toks pat ir 2050-aisiais daromos kai kurios toli siekiančios prielaidos, tiesiog reikės daugiau energijos. Ir viena iš pagrindinių prielaidų yra, kad mums reikės iškasnės ang... iškasnio kūro, iškasnės anglies ir atsinaučia energijos šaltinių, bet mes viską bandome prognozuoti remdamiesi dabartinę padėtimi. Ir iš tikrųjų mes. Manau, kad kelias priekin turėtų būti e, paremtas daugeliu dėmenių, o reikėtų atmesti dabartinę situaciją, tai yra didžiulės jėgainės ir e, mes reikėtų pamastyti netradiciškai. Pavyzdžiui, galbūt mes visi pati, mes patys tapsime elektros e, gamintojais, kiekvienas asmeniškai. Galbūt atsiras naujos mažos vėjo jėgainės. Įtraukime ir tokias galimybės į mūsų planus. Galbūt reikėtų mąstyti apie mikroenergijos gamybos e, šaltinius. Ir jeigu viskas būtų perkelta į vietinį lygmenį, jeigu viskas būtų kitaip sutvarkyta, galėtume daug daugiau investuoti į našų energijos naudojimą. Taigi sakyčiau, kad pranešime atveriamos 2050 perspektyvos, tačiau jis nėra pakankamai holistinis. Ir aš raginčiau pranešėją dar kartą per, ap, išanalizuoti situaciją ir nepamiršti ir mikro e, ligmens, e, labai mažų energijos gamybos priemonių. Toliau, ponė Hercog, ačiū. Socialistai šiandien labai aktyvus. Keletas minčių, kurios galbūt nebuvo išsakytos šiandien. Norėjau pasakyti, kad kalbėjimas nėra lygu aktyvumui. Mes visi bandome panaudoti mums sutiktą laiką geriausiai. Kalbėtoje noriu padėkoti pranešėjai ir komisijai už parengtą planą, nes jame atskleidžiama, kad to paties tikslo galima pasiekti įvairiais būdais. Ir galbūt 2050-aisiais gyvensime kitokioje Europoje ir bus pasirinkti kiti sprendimai. Ir galbūt e, Europos žemėlapis bus visiškai kitoks toks, galbūt kai kurios valstybės vis dar naudos brandolinę jėgainę, kitos anglį, o tre, trečios apsirūpins iš alternatyvių energijos šaltinių. Man įdomiausia yra laikotarpis po 2050, jeigu atidžiai skaitėte dokumentą, pastebėsite vien, pastebėjote vieną dalyką, kad 10 procentų BVP ES mastu e, energijos dalis sudarys 14 procentų. Tai reiškia, kad nepamirškime, kad šiandien kainos yra labai sviruojančios. Tai labai aktualu, nes tai susijęs su potencialiomis investicijomis ir šių dalykų negalime pamiršti, nes šis investicinis planas su kai kuriais kitais teisės aktais kurias šiandien svarstam ir kuriuos varstysime ateityje, yra susijęs. Turime mąstyti, analizuoti giliau. Uh, kaip, CO2, kaip su CO2 kaina. Manau, kad reikia kainą už CO2 didinti, jeigu norime pasiekti mūsų tikslų. Taip pat, manau, dar vienas svarbus dalykas, kas bus svarbių veiksnių investuojant. Ir be abejo, priimtinumas šių pasiūlymų visuomenėje kalbu apie kainų didinimą už energiją. Visi 500 milijonų Europos vartotojų turės turėti prieigos prie energinių šaltinių galimybę ir apie tai reikėtų tinkamiau kalbėti pranešime. Ačiū toliau. Paskutinis ponas Helmeris. Aš norėčiau pritarti pono Weberio minčiai ir pasisakyti už brandolinę energiją. Manau, kad ji bus labai svarbi mūsų ateities energinėme derinyje. Mes kiekvieną kartą, kai kalbame apie energiją, atsiprašinėdami kalbame apie apie brandalinę energiją. Pažvelkime, kaip yra su e, energija gaminama anglies pagrindu arba panaudojant vandenį. Brandalinė energija, jos gamyba yra net keletą kartų yra saugesnė. Noriu papriešauti ponios Hall išsakytoms mintims. Ji pasakė štai ką. Energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių yra daug saugesnė nei importuojama energija. Uh, Deja, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra neprognozuojami ir jų tikrai negalime pavadinti e, saugiais jokiame kontekste. Iš žalės ponia Holtai pripažįsta, jį kalbėjo apie hidroenergiją, galima vandenį pumpuoti į kalną ir atgauti dalį energijos, taip pat galima saugoti pagamintos energijos dalį, tačiau tai yra nenašu. Europoje neturime uh, hidroenergijos saugojimo pajėgumų. Tai yra Tai reiškia, kad tai yra tik nedidelė energijos dalis. Jis siūlo valstybėms prekiauti energiją, bet jūs ne, ne, tikriausiai nepastebėjote, kad e, Skandinavijoje būna tamsu, bet ir Italijoje dažnai būna tamsu. O kalbant apie vėjo energiją, žalieji sako, kad kažkur visada pučia vėjas, tačiau labai dažnai atsitinka, kad didelėse Europos regionuose susiformuoja didelio slėgio zona, kur vėjas būna labai nedidelis. Pone Holt su tuo sutinka, jį kalba apie dujas. Problema yra ta, kad mes rengėmės diegti labai didel, didelės dujų gamybos instaliacijas. O, ne, ne, ir ne, nepasirūpiname rezerviniais pajėgumais Ir tai grėsia labai rimtomis problemomis, kaip šiuo metu jau yra Vokietijoje. Taip mes su savo ekologišką politiką sunaikinsime energinį saugumą. E, labai ačiū. E, e, komisija, komisija panas Bostorf. Pone Bostorf, prašyčiau komisijos kalbėti tik tai porą minučių, jeigu galima. Labai ačiū. Dėkuoju poniai pranešėjai, dėkuoju visiems pasisakiusiems parlamento nariams. Pateiksiu tik keletą komentarų dėl 50 metų plano. Iš esmės pritarėme viskam, kas buvo pasiūlyta šiam pranešimui. 50 metų planas turėtų padėti e, suteikti daugiau nuspėjimumo investuotojams ar vyriausybėms. Mes nebandome prognozuoti ateities. Mes esame padarę tam tikras prielaidas, suprantame, kokie yra neiškumai ar netikrumai ir e, galvojame apie kai, tai, kaip eiti į ateitį. Yra keletas scenarių, kurie turi mums padėti, kas įvyktų, jeigu eisime viena ar kita kryptimi. Taip pat noriu pabrėžti, kad labai mums svarbu siekti trijų energetikos politikos tikslų - konkurencingumo, tvarumo ir tiekimo saugumo. Jie visi turi būti šiame plane. Ir mes galvojame apie įvairius dekarbonizacijos scenarius pagal kainą, importo priklausomumą, priklausomybės ir kainų. Ir bandėme juos lyginti. Ir iš to darbo pagal įvairius scenarius ir to darbo, kuris nuveiktas valstybės narėse, labai svarbu tai, kad turime sutarti dėl tų trijų neapgailestavimo e, nuostatų. Tai yra veiksmingumo, atsinaujančių šaltinių ir infrastruktūros. Turint galvoje, kad visi energijos šaltiniai ateityje bus svarbus. Kaip sakiau, scenarijai nėra prognozijas, jie tiesiog mums padeda lyginti galimybės, leidžia mums e, apgalvoti variantus ir lydintieji poveikio vertinimai pateikė skaičius. Mes kalbėjome apie prielaidą dėl pasaulinio susitarimo, nes praėjusiu metu vasarį taryba būtent mūsų to paprašė panalizuoti. Tačiau mažo CO2 išmetimo plane galvojame apie tai, kas būtų, jeigu ES imtųsi veiksmų e, viena. Ir tai yra patikta mūsų poveikio vertinime. Mes taip pat darbuojamės labai artimai komisijos lygmenių kartu, kurdami e, mažai CO2, transporto ir energetikos e, planus. Yra tam tikrų dalykų kurios negalime įtraukti į scenarius, į modelius. Tai yra, vienas iš jų yra skalūninės dujos, tai yra labai netikras dalykas. Todėl mes dedame klaustuką politikos dokumente ir dabar detaliai nenoriu kalbėti apie vairius energijos išteklius. Kaip sakiau, mes visi manome, kad visi šaltiniai bus svarbus. Kitas žingsnis dabar apsibriežti dėl politikos pagrindų iki 2030 metų, o šis planas gali padėti diskutuoti dėl galimų tikslų 2030 e, metams. Ačiū. Na štai. Ačiū. Sąrašą kalbėtojų užbaigėme, bet štai kolega dar nori kalbėti. Minutė jam. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vienintelė tik pastaba turiu. Aš neprašiau žodžio anksčiau, todėl kad turėjau peržvelgti dokumentą ir peržiūrėti, ar ITER programa yra minima dokumente. Čia mes kalbame apie ilgalaikį projektą ir aš norėčiau pasiūlyti. Atsiprašau, sako pirmininkė. Sulaukiau klaidingos informacijos. Jūs atrodo neprašėt žodžio, ar ne? Pone Cavela. Taip, taip, taip, aš prašiau žodžio sako kalbėtas. Aš pradėjau savo pasisakymą, tad norėčiau pabaigti jį. Ar galiu pabaigti, ponia pirmininkė, savo pasisakymą? Atsiprašau dar kartą, sako pirmininkė. Aš, jeigu teisingai supratau, jūs sakėte, kad jūs žodžio neprašėte, bet tiesiog dabar pabaigti savo pasakymą trumpai. Kita kartą kalbėsiu angliškai. Galbūt viskas paprasčiau. Taigi labai trumpai. Dabar peržvelgiau dokumentą ir tik dabar paprašiau žodžio, nes noriu išsiaiškinti, ar programa ITER yra minima dokumente. Ir aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją ir paprašyti atsižvelgti į ITER projektą. Dokumente, kadangi 2026 metais pradės veikti pirmoji atominė jėgainė. Ketvirtame dešimtmetyje jau ten bus galima gaminti energiją, tad reikėtų šį projektą paminėti dokumente. Pirmininkė kalba be mikrofono. Norėčiau priminti štai ką. Bus dar daugybė progų diskutuoti nes kalbėsime apie jūsų pranešimą, jūs teiksite savo komentarus Liepos 11-12 dieną. Paskui viešus klausimus rengs koordinatoriai ir po to tik tai bus numatytas laikotarpis pateikti pakeitimams. Tai bus rugsėjo mėnuo. Tad mes kalbame tik apie pirmą apsikeitimą nuomonėmis. Atsiprašau kolegos, jeigu negalėjot pasisakyti, nes dabar jau tikrai skubame. Ir na, nu, kvieščiau apibendrinti, nes čia yra tik pirmas pasikeitimas nuomonėmis ir pasisakyti šiuo klausimu dar turėsite galimybę visi. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju kolegoms už jų pasisakymus, už dalyvavimą diskusijoje. Visų pirma, norėčiau pasakyti štai ką. Išklausiusi kolegų pasisakymų. Darau prielaidą, kad pranešimas jau įsibėgėjo, rengimas jau įsibėgėjo. ir juos siekiama jam iškeltų tikslų. Ir dar vienas dalykas, ką noriu pasakyti. Pranešimo, pranešimo pagrindinis komitetas yra ITRE komitetas, nes tai yra energinės ryties tema. Ir būtent remdamėsi tokiu pagrindu galime konstruktyviai dirbti. Trečia išvada būtų tokia. Žvelgdama 2030-uosius, manau, turime siekti štai kokio tikslo. Parengti bendrą kelio gairių planą energijos, energetikos rytyje piliečiams, valstybėms ir Europos rinkai. Ir taip pat tarptautiniu mastu. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau paminėti tvarkaraštį ir pa informuoti kolegas, kad šiandien po pietų koordinatorių posėdyje prašysiu, kad būtų surinktas klausimas šią temą. Siūlau surenkti klausimą ir išklausyti suinteresuotų grupių atstovų minčių šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū poniai Cevelai. Ačiū, kad taip glaustai apibendrinote diskusijas. Bet sprendimą, žinoma, priims koordinatoriai. Tikiuosi, kad niekas jam neprieštaraus. E, svarstymas E, toliau 11-12 Liepos ir tikiuosi rudenį bus klausimas šią temą. Kitas darbo tvarkės punktas - komisijos pasisakymas. Dabar išklausysime komisijos pristatymo apie pasiūlymą dėl Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje. Šiai E, didžiuliai temai skirtas tik pusvalandis. Išklausysime ponios Kozikų, prašyčiau jūsų kalbėti ne ilgiau kaip 10 minučių pristatant šį klausimą. Merci, Madame la Présidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Um... Pabandysiu kalbėti trumpai. Pirmininkė, prašau visus savo pokalbius uh, nešti laukan. Ar galite, gal kas nors paprašyti žmonių išeiti savo pokalbius tęsti už salės ribų? Taigi, mūsų pasiūlymas dėl Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje. Mm, turbūt nereikia kalbėti apie žaliavų svarbą. Komisija yra paskelbusi du komunikatus 2008 metais ir 2011 metais. Noriu paprašyti ponius ir ponus išeiti iš salės. Uh. Taigi žarvos yra labai svarbios. Komisija yra paskelbusi du komunikatus šią temą 8 ir 11 metais. Taigi turime žaliavų strategiją, kuri yra, galioja, yra gyvendinima. Dar 2060 metais rengdami 11 metų komunikatą, taip pat e, rengdami 20 metų naujovių partnerystės iniciatyvą. Nes e, naujovių potencialas įvairios žaliavų sritise yra labai svarbios. Per ilgai galvojame, kad e, žaliavas gauti bus lengva ir kad kainos bus garantuotos, to nėra. Nei tiekimo prasme, nei investicijų prasme dėl ribojamo eksporto. Ir reikia ieškoti naujoviškų technologinių sprendimų ieškant, išgaunant, apdorojant žaliavas, perdirbant žaliavas. O paklausos pusėje tai tinkamas perdirbimas, pakeitimas yra svarbus. Pavyzdžiui, čia yra svarbu ir produktų dizainas, kuris gali palengvinti antrinį panaudojimą žaliavų Taip pat e, e, paklausoje svarbu yra sertifikavimas. Tai yra tie keliai, kuriuos reikia skatinti. Yra kliučių naujovėms, e, paminėsiu tris. Pirmoji yra nepakankamai integruotas požiūris vertės grandinėje. Tai yra labai sudėtingas procesas, nes einant nuo pirmo iki antrojo, trečiojo ligmens, trūksta žinių ir kontaktų trūksta su žaliavų gamintojais. Taip pat reikia gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Pavyzdžiui, Europos geologinės apžvalgos, apžvalgos tarnybos yra aktyvios, tačiau platformos nėra suderinamos, kad būtų galima keistis informaciją ir uh, E, tyrimai yra labai fragmentuoti. 2011 m. komunikate komisija paskelbė apie savo darbą, kuriant naujojų partnerystės ir džiaugiuosi, kad praėjusią rugsėjo parlamento rezoliuciją pritarė šiai idėjai. Dabar pateikėme pasiūlymą rengti, kurti inovacijų partnerystės praėjusį vasarį, kurio tikslas yra, kad ES pirmautų visose vertės grandinės, visose grandinės, vertės grandinės etapuose. Šis tikslas yra labai svarbus žaliavų iniciatyvos trims ramšiams e, tiekimo grandinėje, ar tai būtų už ES ribų ar joje. Noriu pabrėžti, kad naujovių partnerystė susijusi ne tik su moksliniais tyrimais, bet ir naujovėmis, kas reiškia, kad reikia pateikti sprendimus e, rinkai. 20 metų horizontas bus labai svarbu, todėl žaliavos yra svarbi vienu iš, vieno iš e, visuomenė kylančių iššūkių dalis. Trys klausimai yra susiję tarpusavyje. Valstybės narės ir pramonė taip pat turi prisidėti prie šių problemų sprendimo ir baigdamas tarsiu du žodžius dėl terminų ir dėl struktūros. Terminai. Kitas žingsnis. Mes tikimės, kad taryba galės pritarti mūsų pasiūlymams e, išvadose gruodžio mėnesį. To padaryti anksčiau neišeis. Tikimės, kad pirmininkaujant Kiprui lauksime, sulauksime tarybos pritarimo, tačiau negaiždami laiko pradėjome parengimą į darbą. Ponas Bitkoferis čia yra, jis žino, kad jis rengia pranešimą apie retuosius mineralus ir paprašė pradėti renkti pro projektus e, šioje srityje. O kai dėl naujojo partnerystės, tai struktūra, kurią mes remiamės, kurią mes rengiame, yra aukšto lygio darbo grupė, kuri teiks strateginius patarimus ir kurs strateginį gyvenimo planą 13 metais. Mes numatome, kad valstybės narės bus atstovavimas ministrų lygmenių, komisija komisaro lygmenių, e, atitinkamų pramonės atstovų vyriausiai vadovai, taip pat Europos investicijų bankas. Labai greitai ketiname pare, pa, pa, pa, pradėti intereso pareiškimo procesą Taigi darbas prasideda. Tačiau mums reikia laukti politinės žalios šviesos. Šiai darbo grupiai padės papildoma darbo grupė, tai yra įprasnė struktūra. Mes numatome steigti penkias veiklos grupės, tai yra technologijų demonstravimo, pirmas dvi grupės dėl e, išgavimo, perdirbimo ir perdirbimo, ir antra darbo grupė skirta antriniam panaudojimui. Trečia ir ketvirta apgūvės bus netechnologinio pobūdžio, pirmoji bus skirta žiniomis pagristai, pagristai infrastruktūrai. Čia norėčiau paminėti, kad Europos technologijų institutas taip pat planuoja pradėti e, projektus 13 metais, ketvirtoji darbo grupė bus skirta pakartotinio naudojimo ir perdirbimo pro propagavimui, viešiesiams pirkimams, siekiant sumažinti antrinio perdirbimo e, plėtojimą, mažinimą išlaidų surinkimui ir perdirbimui, siekiant geresnių standartizavimo ir sertifikavimo sistemų. Ir paskutinė grupė bus skirta tarptautiniam bendradarbiavimui, nes tai yra labai svarbu siekiant naujovių pažangos. Taigi baigdamas pasakysiu, kad mes jau da, dirbame parengimą į darbą, laukiame tarybos nuomonės metų pabaigoje. Žinoma, norime, kad Europos parlamentas įsitrauktų į šį darbą pačiu geriausiu jums tinkamu būdu. Ir mes esame pasirengę jums pranešti apie mūsų pažangą parengiamajame darbe. Ačiū. Grazie, signor Kodzigu, anche per questa Ačiū, ponė Kodzigu. Ačiū, kad atėjote į mūsų posėdį. O dabar suteiksiu žodį pirmiausiai kolegė Merkis, prašau. Dėkuoju. Nekocigu, už tai, kad išaiškinote mums e, viską, kas yra susijęs su Europos inovacijų partnerystė žaliavus, su partnerystė žaliavų srityje. Mes žinome, kad 2020 tarp tikslų yra minima ir tokie dalykai, kad, yra, kad bus keliamas žaliavų klausimas. Tuomet ar galėtume trumpai paminėti, kaip bus dirbama kartu E, mes dabar turime čia dar tokį atvirą klausimą, kai vertiname. Vertiname e, partnerystės galimybę šios rytyje. Ir mes norėtume paklausti, e, kokie yra pirmieji rezultatai, kalbant apie Europos inovacijų partnerystės įgyvendinimą mūsų aptariamoje srityje. E, aš girdėjau ir poną Tajanį ir jūs kalbant apie tai, kad žaliavų yra, kad galima tam panaudoti visą eilę resursų. Tačiau norėčiau pasakyti, kad labai svarbus yra efektyvumo aspektas. Būtina, kad atsirastų antrinėms žaliavoms rinka ir inovacijos, ir technologijos yra čia labai svarbu, tą daugelis mini, daugelis verslo įmonių dabar yra inovuojamos, įvair, remdam, remiantis įvairiais verslo modeliais, ne tiek technologijomis, o aš mančiau, tai laikas sutelkti prie technologijų. Ir Manau, kad taip pat svarbu susitelkti prie atskirų verslo modelių, kaip reikėtų pagyvinti, reikėtų pasiaiškinti antrinių žaliavų rinką. Ir galbūt produktai galėtų grįžti pas gamintoją ir juos būtų galima papildomai perdirbti ir vėl panaudoti. Tai galėtų būti iš tikrųjų gyvybingas dalykas, siūlymas susijęs su antrinėmis žaliavomis ir jų panaudojimu. Ir dar, kaip bus dirbama tarp ES valstybių ir kaip bus dirbama su kitais partneriais, kurie yra ne ES. Pirmininkė, ačiū. Siūlyčiau užduoti dar 2-3 klausimus, o paskui kolegai sėsim žodį atsakyti. Kolega būti kofer, prašau. O paskui galbūt jūs tada galėsite atsakyti, o paskui kiti du kolegos galės užduoti klausimus. Prašau, kolega būti kofer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Koziku už jo pasisakymą, už paaiškinimus, kuriuos išgirdome. Išgirdome, kad egzistuoja tam tikra strategija, kurios laikosi direktoratas šiame kontekste. Ačiū už tą suprantamą požiūrį ir už jūsų atkaklumą ir tam tikrą užsispyrimą laikantis numatytos darbo atvarkės, nepaisant visų kliūčių, kurių matėme atsiranda ir kurių sudaro kai kurios valstybės narės. Norėčiau pasakyti, kad, na, kalbant diplomatiškai, pasakysiu štai ką. Danija, pirmininkai, ES nerado kelias kaip uždegti tą žalę šviesą Europos inovacijų partnerystėje žaliavų srityje. Jeigu to noro būtų daugiau, man atrodo, tai yra labai svarbus dalykai, užtikrinant ES konkurencingumą. Aš manyčiau, turėtų būti tos valios daugiau, nes svarbu siekti aplinkos saugos tikslų E, bent jau Danijos atstovai visada sako, kad jiems tie tikslai yra svarbus, tai tuomet galėtų būti skatinama aktyviau ir Europos inovacijų partnerystė žaliavų srityje. Jūsgi komisija rodote iš tikrųjų rimtą valią siekti pažangos ir neketinate laukti gruodžio mėnesio, kad būtų galima žengti reikiamus žingsnius. Norėčiau pasakyti vieną pastabą. Jūs kalbėjote apie pranešimą, kurį parlamentas priėmė rugsėjį, ponė Kosiku. Parlamentas pranešime, be kita ko, kreipėsi į komisarą, į komisijos įsipirmininką poną Tajanį ir sakė, kad reikėtų kasmet parengti ataskaitą apie tai, kiek pažangos buvo pasiekta e, žaliavų srityje, antrinių žaliavų srityje. Ir manyčiau, kad iki metų pabaigos yra planas parengti tokį pranešimą, kad būtų galima integruoti sukauptą patirtį e, susijusią su Europos inovacijų partnerystė. Kaip jūs sakėte, dėl Europos inovacijų partnerystės sprendimas buvo atidėtas gruodžio mėnesiui. Tačiau aš vis tiek jūs raginčiau netidėti pačios ataskaitos rengimo kitiems metams. Tad lauksiu e, šios ataskaitos, kurią mums pažadėjo komisijos vice pirmininkas. Jis sakė, kad parlamentas gaus dar šiemet šią ataskaitą. Džiaugiuosi tuo, kad kalbant apie 2020 horizontą, jeigu galėsime skirti milijardą eurų e, Europos inovacijų partnerystė žaliavų srityje, tai tuomet, manyčiau, bus primti labai svarbus sprendimai ir jais galėsime tik džiaugtis. Leiskite padėkoti Jums už atliktą darbą ir už atliekamą darbą, tačiau manau, kad visi turėtume nepamiršti to fakto, kad mes kalbam apie tokius dalykus, kurių atidėlioti nebegalima, nes darbas yra labai reikšmingas Turime visi bendradarbiauti ir aš manau, kad bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamento iki šiol buvo neblogas. Ir šiuo klausimu turime netgi dar tvirčiau bendradarbiauti, turime iškoti dar labiau įtikinamų argumentų, kuris galėtume pasakyti valstybėms narėms, kad šios mums padėtų tą vagonėlį pastumti teisingą linkmę. Ačiū. Ačiū. Ponas Brezina. Šiet. Visų pirma, ačiū šią iniciatyvą, kadangi esu geologas, žinau, kuo užsiimate ir noriu pasakyti, kad šis darbas naudingas ES kontekste, nes mūsų ne, priklausomybė nuo žaliavų, nežiūrinti tai, kad mes skatiname perdirbimą, vis dėlto ne viskų tikslų įmanoma pasiekti šiais būdais ir todėl būtina užsitikrinti žaliavas ateityje Europoje. Turiu ne visiškai diplomatišką klausimą, galbūt. Kalbėjau su geologijos tarnybos uh, E, atstovais Čekijos Respublikoje, tai tikrai savo sritį išmanantis žmonės. Aš juos paraginau pasidomėti šią iniciatyvą. Atsaky, štai kokios atsakymo sulaukiau. Tai yra senųjų valstybių klubas. Mums beveik nėra jokių šansų jį, jį, jame atsidurti, rimtai kalbant. Tuomet aš pasiklausiau koks yra tų kik projektų kitas mm, etapas ateityje. Man buvo atsakyta, kad Skandinavijos valstybės, aš nežinau, ar tai tiksli informacija, bet man tai labai svarbu. Svarbu, kad būtų užtikrinas tas geografinis balansas. Mes kalbame apie bendrą Europos mokslinio tyrimų erdvę ir būtų gerai kažką nuveikti jos labui, bet kaip ten bebūtų, sveikinu Jūs e, iškėlus šią iniciatyvą, ar ji tikrai yra reikalinga Europos ateičiai. Ar Jūs norėtumėte ką nors siūlau išklausyti dar dviejų kalbėtojų ir tuomet e, turėsite galimybę apibendrinti viską. Taigi dar du kolegos nori išsakyti savo mintis norime išnaudoti maksimaliai. Turime laiką ir suteikti visiems galimybę pasakyti ponas Gerekas. Ačiū. Jūs kalbėjote apie labai svarbės grupės, kurios uh, dirba žaliavų srityje. Tačiau pasigendu pačios svarbiausios grupės tos grupės, kurios užsijima e, žaliavų tų, kurios užsijima žaliavų kūrimu. Ir Tai yra e, novatoriško požiūrio esmė ir būtent čia galėtume pasiekti daugiausia pažangos. Pateiksiu pavyzdį. Europa yra svarbi automobilių gamintoje. Pagaminant automobilį suteikiama septyniarių metų garantija. Tačiau Europoje vis mažėja cinko ištekliai. Taigi mums reikia ieškoti sprendimų. Taip pat reikalingas sprendimas ir aliuminio atžvilgių. Dėl aliuminio. Tai kita labai reikalinga medžiaga. Toliau kalbant apie gamybą Europoje, noriu pabrėžti, kad mums reikia e, toliau analizuoti, e, mąstant apie tai, kaip užsitikrinsime žaliavas ateityje. Ir tada sužinosime, kokių žaliavų mums reikia, kuriems apsirūpinsime ir kurias reikės išsivežti. Ir, na, aš išklausęs pasiūlymą padaryčiau, kad viskas pristatoma atvirkščiai, iš kito galo. Paskutinis kalbėtas ponas Rubikas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai sveikinus šią iniciatyvą. Tai yra ilgalaikis strateginis požiūris ir būtent jo e, laukiame Europoje. Turime e, tas dar turimas žaliavas išnaudoti kiek įmanoma protingiau ir e, aprūpinti pramonį e, pramonė turime užtikrinti reikalingas žaliavas. GERC projektas vykdomas Milane domisi bio įvairovės aspektais, taip pat žaliavų transportavimo keliais, nes žaliavas būtina pristatyti į reikalingą vietą, jos turi būti mobilios. Turime kalbėti ir apie kitus aspektus, kurie susijęs su ilgalaikė perspektyva. Labai svarbu nepamiršti aplinkosauginius aspektus. Nereikia iš karto sakyti ne tam tikroms žaliavoms. Noriu padėkoti ponui Butikoferiai, nes jis tokį požiūrį pirmasis mums pristatė. Mums reikia tokių idėjų ir pasiūlymų iš aplinkosaugos ekspertų, iš kitų sričių ekspertų. Ir reikia galvoti apie projektus, kurios galima pradėti vykdyti dabar, o kitus palikti šiek tiek vėlesniam laikui, jeigu jie yra problematiškesni. Ir reikia turėti galvoje visus tos aspektus, kurie yra svarbus ir aplinkos e, generaliniam direktoratui, agentūroms ir toliau. Na ir išvelgiant apie kalbant apie 20 metų horizontą, tai reikia kalbėti apie mokslinių tyrimų prioritetus. Toliau turime Europos technologinį institutą. Čia yra klausimas susijęs su mokymu švietimu, bet taip pat ir mokesčiais. Jeigu kalbėsime apie žaliavų tolimą pervežimą, kuomet e, išmetama daug CO2. Tai e, tam tikras e, mokesčių komponentas čia yra didesnis. Ir tokiams žaliavoms tuomet transporto išlaidos yra didesnės ir tuomet reikia galvoti apie vietos išteklius ir tam tikras paskatas. Taigi, buvo daug užduota klausimų, dabar norėtume išgirsti atsakymus. Pabandysiu nepamiršti visų klausimų. Ryšys tarp e, mokslinio tyrimų ir KIK. Vienu žodžiu galima pasakyti, kad jie vienas papildo kitą, jie vienas kitą nepakeičia naujoji partnerystės yra naujoji partnerystės, o kiek yra įgūdžiai, kalbant apie inovacijų partnerystės arba KIK, tai vienos kitą papildo. Iš pat pradžių jie taip suvokiami. Antras klausimas dėl investicijų pro, inovacijų programų trukmės. Aišku, kad tai yra artimai susiję su 20 metų horizontu. Taip pat aišku, kad žaliavų klausimas neišnyks rytoj. Net jeigu intensyviai dirbsime šioje srityje, vis dėlto tai yra klausimas, kuris sprendžiamas per ilgalaikį laikotarpį. Toliau kalbant apie parlamento dalyvavimą. Mes e, šiuo pasiūlymų įgyvendiname parlamento prašymą, darome tai, ko parlamentas paprašė savo rezoliucijoje. Rugsėjo mėnesį paprašėme, kad inicijuotumėte inovacijų partnerystę, ji buvo pristatyta vasario mėnesį ir dabar tiesiog yra kitas sekantis etapas. Ar užtikrintas pakaitinių technologijų taikymas, veiksmingų technologijų pasitelkimas, tokių ketinimų neturime. E, man atrodo, iš mano pristatymo glaustumo tokį, tokią išvadą galėjote pasidaryti. Tačiau noriu pasakyti, kad e, aktualu ne tik technologijos. Iš tų penkių darbo grupių dvi užsima technologijomis, kitos ne, o penktoji yra tarptautinė. Taip pat aišku yra tai, kad kalbant apie kitus dalykus, ne tik technologinius sprendimus, kuriuos reikės parengti, reikia nagrinėti ir kitus klausimus, pavyzdžiui, viešųjų pirkimų, standartizavimo arba produktų sertifikavimo politiką. Apie tai aš irgi kalbėjau savo pristatymę. tarptautinio matmens vaidmuo. Jis ypač svarbus, kai kalbame apie e, mokslinio tyrimų projektus, prioritetus. Mes bandome juos plėtoti, dirbdami su JAF ir Japonija. Taip pat reikia didinti informacijos srautą, intensyvinti dialogą technologijų ir netechnologijų srityje. Kaip plėtojame politiką, turime dirbdami su partneriais, užduoti tuos pačius klausimus, kuriuos savo užduodame ir neapsimesti, kad atrasime kažkokią niekam nežinomą tiesą. Pone Butikofe, noriu padėkoti Jums už Jūsų gražius žodžius ir už padrasinimą. E, taip, iš tikrųjų, jūs kalbėjote apie bretonus ir jie pasižymė būtent tokiamis savybėmis, kaip ir jūs turėjote menį. Tai iš tikrųjų mes esame pasirengę nuolatos teikti e, ataskaitas apie savo darbą parlamentui. Ir čia, tai nesukels mums jokių sunkumų. Pone Brežina kalbėjo apie visą apimančio požiūrio svarbą. Ir tai svarbu mūsų tikslams. Nerasime kažkokio stebuklingo sprendimo vienoje srityje, kuris išsprendys viską išspręsti. Mes turime nagrinėti visą grandinę dėl kik projektų. Aš turėčiau dar pasidomėti padėtimi ir išsiaiškinti tikrąją situaciją. E, ponas Gerikas kalbėjo apie žaliavų pritaikomumą. Mes dar peržiūrinėsime svarbiausių e, strategiškai svarbiausių žaliavų sąrašą. Taip pat žaliavų tekėjimo srautai. Tačiau tai yra labai sudėtingas e, procesas, kuomet žaliava jau parengiama naudojimui ir, ir, ir jos perdirbimo procesas, jos parengimas panaudojimu yra labai sudėtingas, procesas. Ponas Rubikas kalbėjo apie infrastruktūrą žaliavoms. Mes jau Natura 2000 projekto kontekste domėjomės gavybos aspektais. Natura 2000 zonose negalima vykdyti kasybos reikia paisyti aplinkos sauginių reikalavimų. Taip pat noriu pasakyti, kad jūsų kilmės valstybė re... ypač aktyvi pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidoje. Kalbu apie žemėtvarką, žemėtvarkos planų rengimą. Bet tai pasakytina yra apie kitas rytis, pavyzdžiui, jūrų zonas Ir mes turime gerinti žinias apie, apie aplinkosauginės sąlygas, jeigu norime užtikrinti geresnę prieigą prie tos žaliavos. Apmokestinimas. Aš sakyčiau, kad apmokestinimo klausimas aktualesnis energijos rytyje, o ne žaliavų rytyje. Mininkė, ačiū, taip pat dėkoju už atsakymus. Norėčiau priminti Jums, kad po šio e, pristatymo mūsų pirmininkė nusiūs laišką, parengs laišką, kurį pasirašys koordinatoriai. Ir tas laiškas bus gera galimybė pateikti papildomų pasiūlymų arba išsakyti pastabas, jeigu šiandien neišgirdote rūpimų atsakymų. Taigi kolegos yra raginami siūsti savo pastabas ir tas laiškas tikrai bus įdomia mūsų e, toliau diskusijų tema. O dabar siūlau perti prie kito darbo tvarkės punkto. Dėkojame ponui Kozigų. Jūroje vykdomas, vykdomos naftos ir dujų paieškos, žvalgybo ir gavybos sauga turime maždaug Turime 40 minučių šio klausimo svarstymui. Deja, laiko mažiau nei tikėjomės, nei buvo planuota. Thanks, uh, <clears throat> sorry, thanks very much, uh, Chairwoman. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Džiaugiamės galimybę pradėti diskusijas šią tikrai svarbia tema. Kaip žinote, e, šio klausimo svarstymas e, šiek tiek vėlavo, nes turėjome palaukti, kol kolegos kitose komitetuose padarytų jiems e, susirodotų su, su jiems tenkančiomis užduotimis. Įvyko e, nuomonių pranešėjų e, rengėjų susitikimas šį rytą. Noriu pasakyti, kad kalbant apie numatytus terminus, Envi komitetas, kuriam tenka išskirtinės kompetencijos šiuo klausimu, e, kai kuriais kompetencijos yra bendros, tačiau Envi komiteto kompetencijos yra išskirtinės, o mes esame pagrindinis komitetas rengiant šį pranešimą, tačiau Envi komiteto darbotvarkė nesutampa su mūsų patvirtinta darbotvarkė ir mūsų numatytų matyto galutinio balsavimo data. Ir jie šiek tiek dar svarsto, nes klausimas yra opus. Mes norime, kad būtų susitarta per pirmąjį svarstymo etapą, tai aktualu, mes puikiai suprantame, apie ką kalbama. Tačiau tuo pat metu mes visi vartotojų vardan norime, kad būtų susitata kiek įmanoma greičiau, kad būtų e, patvirtintas naujas pagrindas ir todėl tikimės su Envi susitarti. Tai svarbu, nes, nes mes norime, kad būtų susitarta per pirmąjį svarstymo etapą. Tikriausiai nereikia priminti kodėl ir kokia proga teikiamas šis pasiūlymas. E, tai buvo e, Meksikos įlankoje įvykusios katastrofos e, paskatintos diskusijos. E, platforma susprogo, 11 žmonių žuvo, taip pat žinome, kad buvo sunku apsaugoti, sunku sustabdyti naftos sklidimą iš tos platformos. E, Ir todėl buvo nuspręsta, kad reikia konkrečių veiksmų ir Europoje, atsižvelgiant į, į, į galimus tokius, galimas tokias avarijas. Todėl buvo patiktas pasiūlymas, reglamento pasiūlymas, kurį dabar ir svarstome. Europos parlamentas ir mūsų komitetas yra pasirengę. Mes jau atlikome parengiamą į darbą. E, Vicky Ford pateikė rezoliuciją, pristatė rezoliuciją šiuo klausimu parlamente. Praėjusiais metais jai buvo pritarta didelė balsų dauguma ir todėl yra patvirtintas konkretus požiūris šiuo klausimu. Noriu visiems priminti dar štai, kad taryba jau yra pažengusi svarstant šį klausimą. Kaip buvo pasakyta, pradžioje šiek tiek laiko praradome. Taryba nieko nelaukdama dirbo toliau energijos darbo grupė taryboje jau svarstė šį klausimą keletą kartų, o iki Danijos pirmininkavimo pabaigos bus parengta pažangos ataskaita. E, tik, tikimės, kad tai ji bus paskalta už dviejų savaičių iki birželio 15. O Kipras jau pranešė apie savo pasirengimą pradėti uh, E, dėrybas antroje šių metų pusėje. Šio, koks yra šio reglamento pasiūlymo kontekstas? Daugiau nei 90 procentų naftos ir daugiau nei 60 procentų dujų pagaminamo ES ir Norvegijoje pagaminamos e, instaliacijose, kurios yra jūroje. Tai mes, tai yra, mes kalbame apie tūkstančius e, na, naudojamų naftos ir dujų platformų, kurios yra įrengtos jūroje, vandenyje. Daugelis jų yra Šiaurės jūroje, Jungtinė karalystė ir Norvegijoje. Kalbant apie žvalgybos ir e, gavybos darbus, turime kalbėti ne tik apie Junktinę karalystę, bet ir apie Daniją, Airiją, Vokietiją, Italiją, Ispaniją, Graikiją, Rumuniją, Bulgariją, Lenkiją, Maltą ir Kiprą. 13 valstybių narių turi leidimus e, eksploatuoti jūroje esančius telkinius. Taigi tai klausimus aktualus mums visiems. Taip pat noriu pasakyti, kad ši offshorinė pramonė skirtingose valstybėse e, yra vystoma skirtingomis sąlygomis. Todėl komisija inicijavo šį teisės aktą, nes dabar galiojantis teisės aktai neapima visų uh, naftų ir dujos offshore'inių platformų e, eksploatavimo aspektų. Šis pasiūlymas, kuris pristatomas, yra gana techninis savo asme, bet aš pristatysiu pagrindinius aspektus. Šio e, projekto pasiūlymo tikslas - užkirsti kelią galim, galimoms naujoms avarijoms ir parengti e, reagavimo planus įvykusią avarijai. Visų pirma, svarbiausi aspektai - licencijavimo procedūra. Leidimus išduodančios institucijos valstybėse narėse turės užtikrinti, kad tik e, operatoriai turintys pakankamai patirties ir finansinių galimybių gautų leidimus taip pat, kad jie turėtų reikalingas techninius gebėjimus vykdyti tokią offshore gavybą. Taigi, jeigu įmonė prašo leidimo tokiai veiklai, ji turi, turėti, ji turi tenkinti tam tikrus techninius ir finansinius reikalavimus. Kitas svarbus dalykas - nepriklausoma tikrinimo procedūra. Techniniai aspektai yra ypač svarbus užtikrinant e, tokių instaliacijų saugumą ir tą patvirtinti ir įvertinti turi nepriklausoma institucija. Trečias svarbus dalykas e, - avariniai planai. Įmonės privalės turėti avarinius planus. Nepriklausomos nacionalinės institucijos privalės patikrinti ar įgyvendinti saugumo ir nepriklausomos patikros reikalavimai. Dar vienas svarbus punktas - atsakomybė. Naftos ir dujų gavybos įmonės, mėly draugai, pagal šį pasiūlymą visapusiškai taps atsakingomis už galimą žalą aplinkai, ypač žalą saugomoms gyvų, jūrų gyvūnų ir augalų rūšims. Šioje srityje mums tenka kompetencijos, kurias dalinamės su kitais, kom, kuriomis dalinamės su kitais komitetais. Kokie yra svarbiausi šio pasiūlymo elementai? Vienas svarbiausių diskusijos dalykų yra, ar reikia tvirtinti direktyvą ar reglamentą. Komisija pateikė reglamento pasiūlymo projektą, teisės priemonės pasiūlymą. Tai užtikrintų lygias galimybės ir suvienodintų, užtikrintų vieningą požiūrį šioje srityje visoje Europos Sąjungoje. Kai tuo tarpu, jeigu būtų tvirtinama direktyva, direktyvą valstybės narės gali gyvendinti savo nuožiūrą ir dėl to gali atsirasti skirtumų e, gyvendinant ją skirtingose valstybėse narėse. Daugybė pramoninių e, pramonės sektoriaus atstovų ir, ir daugelio valstybių e, delegacijos taryboje mano, kad reglam, reglamentas sukurs teisinio netikrumo aplinką, tačiau man atrodo, kad viskas yra atvirkščiai ir nacionaliniai reglamentavimo režimai turės būti pakeisti daugybė nacionalinio ligmens teisės aktų Danijoje, Junktinėje karalystėje, Norvegijoje turės būti suderinti pakeisti, juos reikės iš esmės anuliuoti ir užtikrinti, kad būtų dėktas reglamentas, nes reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas. Baiminamasi, kad tai e, sumažins saugumą ir kad reiks daug investuoti į, užtikrinant teisinio harmonizavimo aspektus. Daugybė pastabų pa, suformulavo įvairūs E, įvairios suinteresuotų e, interesų grupės, pavyzdžiui, dujų ir naftos e, paieška ateityje vyks vis gilesnėme, didesnėme gilyje vandenyje. Tai reiškia, kad slėgis bus didesnis ir, ir iš principo spaudimas bus sudėtingė, didesnis ir žvalgymo darbai vyks atviroje jūroje, pavyzdžiui, Arktės teritorijoje ir tai bus be abejo susijęs su naujais nenumatytais iššūkiais. Pone pirmininkė, savo pasisakymę aš apsiribojau svarbiausiais aspektais kuriuos už kuos atsakinga mes, įtre komitetas. E, turime nepamiršti ir Envi, ir Jūri komitetų, kurie taip pat dalyvauja ir jiems numatyti atsakomybę. Ir nepamiršti jiems numatytų užduočių, taip pat tarp valstybinio poveikio aspektas e, pranešimai apie kokius nors e, problemas įmonėse, apie kurias informuoja darbuotojai. Total o, naftos platforma esanti prie Aberdino tyrė varę prieš keletą savaičių ir paaiškėjo, kad netgi pačios moderniausios platformos neapsaugotos nuo avarijų. Taip pat tai e, reiškia, kad mes negalime įsivaizduoti, kad pas mus viskas tvarkoje ir suderita ir kad, ne, kad jų daugiau tobulėti nebegalime. Reikia išsamei išvertinti, kas buvo negerai, kur, kodėl įvyko avarija ir toks tyrimas vyksta. Ir tokio tyrimo galimybė numatyta ir reglamente. Taip pat noriu pasakyti, kad dabar esu pasiruošęs išklausyti kolegų komentarų. Grazie, grazie. Eh. Labai ačiū. Noriu patikinti pranešėją ir kitus kolegas, kad turėsime dar kitą galimybę aptarti šį klausimą 11-12 Liepos. Nebūtina viską dabar čia išsakyti. Turime keturis šešėlinius pranešėjus ir kitus. Prašom kalbėti trumpai, netgi šešėlinius pranešėjus, neilgiau kaip po 3 minutės. Socialistų ir demokratų vardu ponas Kineris. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Ivo už įžanginės pastabas. Aišku, kad mes suprantame, kad susitaikymas šiame sektorioje negali būti skatinamas, o aukštesni standartai e, sveikatos, saugumo, apsaugos sritise yra reikalingi. Aš dar prie to grįžti tolesnėse diskusijose, kaip sakė pirmininkė. Man atrodo, kad geriausia praktika ir mūsų reputacija ES yra būtina. Tačiau turime priminti, kad mažiau negu pusės ES valstybių narių turi e, licenzijas gręžti jūroje. Ir ar e, reglamentas čia yra tinkamas, kai tiek mažai dalyvių. Dauguma šešėlinių pranešėjų yra iš Junktinės karalystės dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, su manimi daug kalbėjosi profsąjungos svarbiausiais aspektais, ypač kaip grėžimas jūroje valdomas ir jų vaidmo, darbuotojų nepriklausomumas yra labai svarbus tokiems žmonėms kaip aš, kurie turi ryšių konkrečiose vietose. Labai svarbu diversifikuoti ir naudą iš naftos ir dujų gavybos. Vėl malonu, kad, kad komisija paskelbė moratoriumą šioje srityje, nes kitaip būtų mums surištos rankos. Tačiau aš manau, kad turime užtikrinti taip pat, kad tokie dalykai kaip e, ta, tos problemos, kaip kilusios nesiniai prie e, Aberdyno, nepažeistų E, reglamentų ir tai labai svarbu. Tuo ir baigsiu. Noriu pasakyti, kad Ford pranešime minimas e, spaudimas grežiant e, Europos pakrantėse nieko panašaus kaip Meksikos įlankoje, kad buvo. Todėl ribos taikant atsakomybę bendrovėms, tai turi būti atsižvelgiama. Na ir tikiuosi sulauktume įdomaus ir iš tikrųjų sutelkto pranešimo. Ačiū, ponė Skinnerė. Ir ačiū už tai, kad laikėtės jums skirto laiko. Pone Fiona Hall, ačiū ponui Beletui už pranešimą. Norėčiau pakalbėti apie keletą dalykų. Pirmiausia, reglamentas ar direktyva. Aš sutinku, kad, kad e, šalims, kurios jau turi e, nustatytą režimą, būtų nauja našta, jeigu reikėtų perdarinėti teisės aktus, todėl reikia ieškoti kito kelio. Arba pakeisti direktyvą, arba laikytis to, kas vyksta taryboje, nes ten diskusijos pasistumėjusios toliau yra tam tikros formuluotės ir galimybės, kurios atsiranda ir turime apie tai nepamiršti. Tačiau neturime švaistyti laiko ir išteklių, kur išatrasdami dviratį, kai jau yra gerų pavyzdžių, kaip reguliuoti šią sritį. Antra, pritarčiau komisijos e, pasiūlymui pateiktam e, sausio mėnesį kurti e, gavybos darbo grupę. Ir tai būtų galima panaudoti nacionalinių valstybių turimas žinias ir jeigu renktume direktyvą, tai būtų svarbu jau, kad jie atitiktų jau esamus e, standartus. Ir e, standarto atitikimas e, turėtų būti vykdomas šiek tiek kitokiu būdu, ne vien tik tai išplečiant EMSA kompetencijas. Apie tai buvo kalbėta rengiant, diskutuojant dėl Ford pranešimo. Reikia ieškoti būdų, kaip tai pasiekti nepriklausomų būdų ir be didelės naštos. Arktis turbūt nusipelno atskiro paminėjimo, nes tai yra pažeidžiama teritorija, reikia specialaus režimo naftos ir dujų gavybai ten, ypač užtikrinant, kad e, reagavimas kritinėmis situacijomis ir kritiniai planai būtų konkretus būtent toms, tiems regionams. Pavyzdžiui, e, reakcijos laikas ir e, valymo lygis ten būtų kitokie. Dalymasis informacija. Žinoma, reikia gerinti šią sritį. Reikėtų skelbti tuos reakcijos planus, užtikrinant, reikia juos skelbti viešai, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir panašių ataskaitų mechanizmo kaip ir oro linijų e, se sektorija. Dar vienas galimas darbas naujai institucijų grupiai būtų galvoti apie tai, kaip užtikrinti, kad tie patys, tas pats standartas, e, saugumo standartas ar aplinkos apsaugos standartas būtų pasiektas bendrovių dirbančių ir už ES vandenų ribų. Aišku, tai yra sudėtingesnė teisinės sritis, tačiau, tačiau yra būdų, kaip tai pasiekti, siekiant užtikrinti, kad ES bendrovės išlaikytų tuos standartus visame pasaulyje. Ir tai turėtų būti galima teikti skundus dėl pažeidimo ES teismuose. Manau, kad reikia eiti pirmin kaip ir kitose srityse. Pavyzdžiui, pagal skaidrumo direktyvą reikalaujama, kad ES praneštų apie tai, ką jos, kokius sumas moka visame pasaulyje. Ir lygiai grečiai reikėtų reikalauti, kad ES bendrovės išlaikytų saugumo standartus visame pasaulyje. Ačiū. <clears throat> Grazie Fiona Ole, la parola Madame Rives. Ačiū. Pana Vivazi. So wait. Voilà. Oui. Dėkoju. Ačiū pranešėjui. Gal dėl reglamento ir direktyvos. Sužinau, kad nuo gegužės 25 dienos taryba prieštarauja tam, kad būtų priimtas reglamentas. Kaip jūs sakėte, jeigu bus parengta direktyva, tam prireiks žymiai daugiau laiko ir galiausiai atsiras tam tikros diskriminacijos, bei neiškumo dėl ko, kaip direktyva bus perkelta į nacionalinę teisę. O mes norime, kad būtų priimtos tokios taisyklės, kurios būtų saistančios visoms valstybėms narėms ir kad e, nu, svarbu prisiminti tai, kad paprastai bėda nelaukia. Ir kuo labiau busim pasirengę, tuo labiau galėsime veikti efektyviai bėdą ištikus. Tai aš pritarčiau reglamento idėjai. Antras dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra štai koks. Būtina turėti Europinę agentūrą. E, svarbu, kad EMSA čia turi tam tikrą savo prerogatyvas, tačiau kai diskuoju su, diskuoju su pramoninkais, jie sako, na, mes laikomės pačiu aukščiausių standartų. Tačiau įmonių yra labai daug, be abejo, reikia nepriklausomos institucijos, kuri galėtų kontroliuoti, ar pramonininkai sako tiesą. Tuo pat metu būtina užkirsti kelią interesų konflikto rizikai. Nes valstybės narės ir naftą teikiančios valstybės įmonės turi savo interesų, arba kad jie nesikirstų. Galiausiai e, turima ir sukauptos patirties ir apie tai nepakankama, e, nepakankamai kalbama. Kai vyksta nelaimingi atsitikimai, svarbu juos tinkamai išanalizuoti, kad būtų galima visiems pasisemti geros praktikos, kad būtų galima rasti geriausius sprendimus kovojant su avarijų padariniais ateityje, kad būtų galima tinkamai gyveninti prevencinės priemonės, kad tų avarijų visai neatsitiktų. Aš manau, kad agentūra šita, apie kurią aš kalbu, ir vaidintų tokį vaidmenį. Tad aš pritariu trečiajam siūlymui, kad atsir be abejo, pramoninkai turi prisimti atsakomybę, valstybės narės taip pat, dėl agentūrų taip pat, tačiau kad atsirastų agentūra, kuri turėtų įgaliojimus atlikti tikrinimus ir kontroliuoti, ką daro pramonininkai. Kai dėl finansinių įsipareigojimų. E, direktyva komisija siūlo į, e, išplėsti, pritaikyti jos taikymos rytį ir užjūrio zonoms, kad būtų galima geriau saugoti aplinką. E, dabar matote, kas atsitiko su Erika tanklaiviu, nes sakoma, kad Erika nieko neatsakinga niekam, kadangi plaukiojo ekskluzyvinėje ekonominėje zonoje. Kai dėl nerūpestingumo atveju kriminalizavimo, aš manau, kad čia turėtume daugiau kalbėti apie nusikaltimus aplinkai. Na ir galiausiai, kadangi Aš dirbu AKR delegacijoje, man norėčiau pasakyti štai ką, manau, kad labai svarbu, kad nebūtų taikomi dviejopi standartai. Turi užsienyje dirbančios įmonės taikyti tokius pat standartus kaip pas save ir turi būti galimybė Europos teismuose pateikti ieškinius tuo atveju, kai įmonės nesilaiko įsipareigojimų numatytų reglamente. Nes, pavyzdžiui, jeigu Nigerio E, deltoje ar panašiai, peržiūrėsite visus pavyzdžius, pamatysite, kad yra daugybė įmonių, kurios netaiko reikiamų standartų. Turėtų egzistuoti sankcijos už tai. Ir paskutinis dalykas, mane šiek tiek nuvylė e, mokslo tyrimų ir plėtros e, nuostatos. Maničiau, kad reikėtų numatyti nedidelį procentą viso finansavimo, kad būtų galima e, numatyti tinkamas finansinės priemonės avarijų prevencijai Pažiūrėkite, yra buvę tokių atvejų, kai tenka laukti labai ilgus metus. Štai, pavyzdžiui, Meksikos įlankoje kas atsitiko, reikėjo laukti ilgą labai laiką, kol atsirado lėšų pastatyti tam dangčiui, toje vietoje, kur vamzdis buvo keuras ir kur jūra bėgo nafta. Ar tai būtų e, susijęs su techninėmis priemonėmis, kurios padeda, už, padeda sutvarkyti keurą vamzdyną ar, ar kažką kitą, tam reikia turėti priemonės. Tai yra labai svarbu. Pirmininkė, dėkoju. Pone Ford, regis norėjo kalbėti e, šešėlinių pranešėjų vardu. Pone Ford, prašom. Noriu padėkoti visiems, kurie palaikė mano uh, savo iniciatyvą renktą pranešimą. Offshore'inės dujų platformos vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų energijos derinyje. Ta pramonė susijusi su didelė rizika, to neturėtumėm neikti. Tačiau taip pat norime pasirūpinti, kad ji taptų kiek įmanoma saugesnė darbuotojams ir kad jos poveikis aplinkai būtų minimalizuotas. Kalbant apie poveikį, komisijos pateiktas poveikio vertinimas mano galva yra įdingas. Uh, ten patikta netinkama informacija ir kaip Piteris minėjo, ne visuomet didelis slėgis yra aktualiausias veiksnys. O šiaurės e, jūroje daugybė, nebūtinai daugybė naudojamų telkinių, daugybė naudojamų telkinių iškiltų pavojus, jeigu būtų avarija, nes ten nebūtinai visur yra didelis e, slėgis. Uh, reglamentas ar direktyva. Tai susiję ne su įgyvendinimo kaštais, bet su, su tuo, kad ne, nebus užtikrinti saugumo standartai, jie nebus įdėkti. Reglamentas užtruks penkis metus, jo gyvenimas užtruks penkis metus, o direktyva būtų gyventa per du metus ir būtų keičiama saugumo ataskaitų teikimo tvarka. Mano galva, teikiant tokį teisės aktą, tikslas būtų užtikrinti didesnį, aukš, didesnį aukštesnių saugumo reikalavimų įgyvendinimą. Aš suprantu su išsakytais pastebėjimais dėl reglamentos direktyvo aspektų. Uh, Bet tai mano siūlymas yra renktis lengvesnį sprendimą artimiausių laikotarpių, bet ne dėl to, kad noriu sumenkyti standartus, kad jie būtų visiems vienodi. Prevencijos aspektas. Turime užtikrinti, kad, kad e, konkrečių vietų apsaugojimo aspektai būtų susiję. Tai yra svarbiausias e, saugumo užtikrinimo aspektas trečios šali, šalies vykdomas patikrinimas. Kai kada tai pasteisina, kai kada ne. British Petroleum įmonė dabar visada pasitelkė nepriklausomus vertintojus, kurie nustato, ar visa gyvybiškai svarbi įranga tinkamai veikia ar ne. Tai reikia, reikia išsiaiškinti, kuriais atvejais tai reikia pasitelkti, o kuriais ne. Kai vyksta avarija, kaip buvo neseniai. Reikia, kad iš karto būtų, e, pradėtų veikti avariniai planai. Taip ir buvo šio konkrečiu atveju. Buvo, viska, buvo dirbama pagal planą, niekas nežuvo, tarša buvo tikrai menka. Ta pripažino net patys aršiausi aplinkosaugos specialistai ir jei įvyksta neplanuota avarija, svarbiausia minimizuoti galima žalį. E, apsauginė danga, apvalkalai yra labai svarbu, Piteris apie tai kalbėjo, bet taip pat svarbu, kad būtų atsarginio nutekėjimo šuliniai dalymasis informacija, mokymasis iš klaidų. Dabar daugiau dalymas informacija, tačiau svarbu pasirūpinti, kad tai būtų visiems aišku. Teršėjų tenkanti atsakomybė, tai taip pat svarbus klausimas. Teršėjas moka, kitas svarbus dalykas. Tačiau kaip teršėjas moka ir, ir ar, ar jie įrodys, kad jie turi reikalingas priemonės, kad galėtų sumokėti, tai dar vienas dalykas. Aplinkosaugos komitetui nėra numatyto išskirtinė skirtinės kompetencijos šioje srityje draudimo, didelės draudimo rinkos, kurių draustų tokią riziką nėra. Turime tenkintis tomis priemonėmis, kurios egzistuoja. Pavyzdžiui, veikia fondų, kurie yra skirti šiam tikslui. Reitingavimo agentūros vertina, ar konkreti įmonė būtų pasirengusi apsijimti tam tikrą atsakomybę. Aplink... Jona kalbėjo apie offshorinę dujų ir naftos instituciją. Uh, komisija reikė, komisijai reikėjo įsiklausyti anksčiau į tai, kas buvo siūloma šiuo klausimu. Jeigu jį būtų įsiklausiusi, nebūtume sulaukę tokio didelio kiekio pakeitimų. Dėkoju. Turime eiti link posėdžio pabaigos, turime dar tris pasisakymus, įskaitant komisijos ir pranešėjų apibendrinamosius pasisakymus. Ponas Vidal Kvadras ir ponde Kastilio. Dvi minutės kiekvienam, prašau. Ačiū. Ačiū pirmininkė, man patinka diskusijos tonas ir e, pranešėjas pateikia labai subalansuotą požiūrį. Aš esu iš Škotijos, man malonu, kad rimtai visi žiūrime į šį klausimą. Mums tai yra e, nacionalinė trauma netgi. Ir girdėme paskaitas apie tai, kad reikia aukštesnių standartų. Mes esame pasimokę kaip valstybė. Turime bendrų siekių ir mes sutarėme, norime užtikrinti aukščiausius standartus, tai yra kilnus siekis. Tačiau mums, teisės aktų kuriejams, e, užduotis yra užtikrinti, kad paketas pasiektų to, ko mes norime ir ar jis yra būtinas. Atsakymas į antrąjį klausimas yra lengvesnis. Ar reikalingas šis e, teisės aktas? Daugeliu valstybių jis nereikalingas, nes jos neturi tokio sektoriaus ir joms jo nereikia. Kitoms valstybėms, kuriams reikia plėtoti e, šį sektorių, galbūt yra pranašumų. Tačiau visiško vienbarsiškumo, visiškas vienbarsiškumas e, Škotijoje ir Norvegijoje sako, kad e, tai būtų žingsnis atgal tiek forma, tiek esme. Taigi, Junktinės karalystės, Škotijos ir Norvegijos požiūris e, sako, kad tai būtų žingsnis atgal. Galbūt tai netinka visai likusiai ES daliai, tačiau turime būti lankstesni interpretuodami šį paketą. Tačiau turime daug žinių ir e, bendrų siekių, kaip eiti toliau ir mes pateiksime visą savo, visą savo pagalbą. Dabar turbūt pakanka kalbėti, bet turime viską parašyti teisingai. Priimti teisės aktą lengva, tačiau jeigu jis neveiks, tai nei aplinkos apsauga, nei darbuotojų darbo sąlygos nepagerės. Labai ačiū. Ponas Vidal Kvadras. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mane labai nustebino štai kas. Kai kuri iš kolegų kalba apie pono Belė pranešimo, tai Belėt pranešimo, tačiau pračio pranešimo juk dar nėra. Jie galbūt kažką supainiojo. Mes juk čia kalbame apie keitimąsi nuomonėmis. Taigi, iš esmės, Pranešime siūloma numatyti visai pozityvius dalykus, tokius kaip koordinuotas požiūris, kai iškyla, pavyzdžiui, tarp valstybinių problemų, irgi siūloma daugiau bendratarbiauti su nacionalinėmis struktūromis ir panašiai. Visą tai yra puiku. Tačiau išgirdome ir kritikos žodžių, reikia to ne, nepamiršti, tam reikia skirti reikiamą dėmesį. Kai pranešėjas mums ateiks savo pranešimą, tikiuosi, kad jis į tai atsižvelgs. Paaiškinsiu, ką tiksliai turiu minty. Reglamentas ar direktyva, ko labiau reikėtų. Be abejo, tai diskutuotinas dalykas, tačiau reglamento pranašumas yra tas, kad jis yra tiesioginio tiesiog taikymio dokumentas. Na, tai gali užimti šiek tiek laiko. Taip. Tačiau čia būtų pirmasis sustarimas, jeigu sustatume dėl reglamento, yra tokių valstybių narių, kurios turi labai pažengusią teisėkurą ir šis reglamentas administracinių požiūrių joms būtų net neįpač naudingas. Tad po diskusijų reikėtų suprasti štai, ką mums reikia juridinio saugumo. antrajame straipsnyje e, yra šiek tiek neaiškių savokų išdėstyta, tuo tarpu tos savokos turėtų būti labai tikslios. Yra kalba apie operacijas, apie įrangą. Yra rizika keliantis įrenginiai ir tokių įrenginių, kurie rizikos nekelia jokios. Viskas nebūtinai turi vykti taip, kaip vyko Meksikoje. Saugumas priklauso nuo rizikos faktorių, be abejo. Ne visiems turėtų būti taikomas vienodos taisyklės. Ir galiausiai dėl laikotarpių, jeigu jie būtų per trumpi, bus labai sunku tinkamai prisitaikyti. Operatoriams šito nepavyks padaryti ir rezultatas bus priešingas negu norėtume. Dėl visų šių priežasčių. Aš taip pat noriu pasakyti, kad pasitikiu ponu Belet, pirmininkė. Ačiū, Pilar de Castillo. Dėkoju. Kaip jūs teisingai minėjote, ponė pirmininkė, dar turėsime laiko grįžti prie tų klausimų, tad į detalės nesileisiu. Visi šešėliai pranešėjai yra e, ne Britai, kaip matote. Nei pranešėjai, nei šešėliniai pranešėjai, tiksliau, šešėlinių yra Britų, tačiau ne visi. Tiesiog apsiribosiu vieną pastabą. Manau, kad turėtume pabaigoje diskutuoti dėl to, ar reikia direktyvos ar reglamento. Dabar susitelkime prie turinio. Aš jau turiu savo nuomonę šiuo klausimu. Tačiau dabar kelti klausimą, ar reikėtų reglamento ar direktyvos, e, mums nepadės. Turėtume susitelkti prie turinio ir nu, priimti reikiamas priemonės dėl juridinio pobūdžio tos priemonės. Vėliau, ar tai bus direktyva ar reglamentas. Taigi manau, kad šiandien turime labiau susitelkti prie esmės. Be abejo, Europos parlamentas turės priimti savo poziciją dėl to, ar norėtume reglamento ar direktyvos. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pilar. Jan Panek kalbės. Dvi minutės, prašom. O paskui apibendrimui ponas Beret. Thank you, Madam Chair, and good morning, everybody. Uh, Ačiū pirmininkė, labas rytas. Dėkojame pranešėjai ir visiems pasisakymsiems, kadangi laiko nėra daug. Aš nekartosiu to, ką sakė pranešėjas. Rezumi to, kas yra teisės akte ar pasiūlyme yra gera. Iš diskusijos supratau, kad atrodo, kad visi siekiame to paties tikslo. Mums visiems rūpi kuo aukštesnis e, saugumas. Norime, kad e, situacija pagerėtų ir kad net būtų trukdoma tam, kas veikia gerai. Mes visiškai pritarėme jūsų nuomonėms, tačiau pasiūlymas buvo parengtas siekiant tikrai nedaryti kliučių niekam. Mes pasiūlyme reglamentą dėl priežasčių, kurios išdėstytos įvairiose dokumentuose. Ir apie tai bus kalbama toliau, tačiau aš suprantu, kad kai kai kas prieštarauja reglamentui, jie sako, kad reglamentą būtų kur kas sunkiau įgyvendinti. Mes kalbamės su kai kuriomis nacionalinėmis įstaigomis, kurios apie tai kalba, tačiau dar negirdėjome argumento, kuris iš esmės pagrystų tokią nuomonę. Girdime įvairius pareiškimus kaip ir šiandien, tačiau kai kalbame apie detalės ir prašome e, pagrysti tuos teiginius, jų negauname. Atrodo, kad ne visus dalykus, kurie yra atskirose jurisdikcijos, reikėtų atšaukti. Taip nėra. Todėl reglamento pasiūlymas tikrai vertas svarstymo. Dėl poveikio vertinimo situacija panaši. Kai kas kritikavo mm, taikytą komisijos metodiką, tačiau kai kalbame apie tai su kritikais, e, neišgirdome konkrečių detalių kontrargumentų, kurie komisijos duomenys paneigtų. Turime alternatyvių duomenų ir mes suprantame, kad jie yra galimi, tačiau nėra nieko, kas paneigtų mūsų požiūrį. Ir tai yra svarbu, kalbant apie situaciją Šiaurės jūroje. Ar e, išsileimų gali būti ar ne. Mūsų poveikia vertinime mes apskritai grėžimo jūroje pramonę vertiname ne tik Šiaurės jūroje. Ir ta prasme, Algiano patirtis yra svarbus. Aš suprantu, kad gerai, jeigu veikiantis režimas yra geras kritinėse situacijose ir niekas nežuvo, niekas nenukentėjo, aplinka žalai buvo ribota, tačiau e, prisiminkite, kad po to, kai platforma buvo evakuota, buvo tam tikras laikotarpis, kai daug kas spekuliavo tiesiog, kodėl e, ten užsidegė ugnis, ar gali būti nutekėjimas ar ne, ir niekas neturėjo tikrų atsakymų. Todėl reikia atsargiai vertinti praeities patirtį, nes mes norime išvengti situacijų kaip tokia atsitikusi neseniai. Ir matome, kad teisės aktai nenumatė kai kurių galimybių, kai kurių galimų posūkių. Ir norėtume, kad visas, apie visus poveikius, visą pavojų būtų galima spręsti iš esmų teisės aktų ir mes tikimės dirbti su jumis bendradarbiauti rengiant teisės aktą toliau, tikėsime, kad jis bus geras. Labai ačiū. Turime tiesiog vos keletą papildomų minučių. Ivo Belet, prašom rezimuoti diskusiją. Jūsų pristatymas bus Liepos 11 val. o daryb, nu, balsavimas dėl darybų mandato bus spalio mėnesį, kaip jūs sakėte. Ar uh, savaitę vėliau, lapkričio 5 jeigu nebūtų pasiektas sustarimas anksčiau su NV komitetu. Taigi čia kol kas yra klaustukas, kol žinosime, kaip viskas klojasi kitose komitetuose. Taigi trumpą rezumę prašom po visos diskusijos. Kalbės labai trumpai. Labai ačiū šėlėms pranešėjams ir kolegoms už vertingas pastabas. Dėl grafiko, ponia pirminkė, norėčiau laikytis spario termino, bet pamatysime, kaip bus. Išgirdau daug panašių pastabų dėl esminių dalykų, pavyzdžiui, darbuotojų saugumas, dėl principo teršėjas moka aukštesnių standartus, standart, bet tai tuose standartuose reikia atsižvelgti į jau egzistuojančius standartus valstybės narėse, ypač Junktinėje karalystėje, kur standartai yra gana aukšti. Puikiai tai suprantame, kad reikia pakankamo lankstumo, kad būtų laikomasi tų standartų. Dėl direktyvos ar reglamento, pon Hall kalbėjo apie taryboje vykstančią diskusiją galbūt galime rasti kūrybišką būdą išspręsti šią problemą, tačiau aš suturiu su visais, su Pilar, kad neturime, neturėtume būti paralyžuoti tos diskusijos, kuri vyksta taryboje. Turime galvoti apie esmę ir tikiuosi rasime sprendimą, kuris bus pakankamai lankstus. Kitas dalykas, kurį norėjau paminėti, tai, ką sakė pona Rivazy dėl EMSA vaidmens. Ar mes norime išplėsti jos vaidmenį? Yra keletas pasiūlymų, ponė Rivazy. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, naftos ir dujų bendrovių pajamos turėtų būti naudojamos investuojant į mokslinius tyrimus. Kiti pasiūlymai siūlo naudoti mažą tų pajamų dalį, investuoti į EMSA kad ji taptų šiek tiek stipresnė, veiksmingesnė agentūra. Nežinau, ką komitetas mano, man atrodo, toks sprendimas yra gana jautrus ir tai nėra būtinai mano pasiūlymas, tačiau tam tikri pasiūlymai yra patikti. Pone Pirinkė, leiskite man apsiriboti tomis pastabomis ir aš lauksiu kito apsikeitimo nuomonėmis Liepos 11 dieną, kai būsiu pasirengęs pateikti, pristatyti pranešimą ir e, lauksiu pirmųjų pakeitimų. Ačiū visiems už labai gerą diskusiją. Pirmininkė dėkoja vertėms. Toliau posėdis bus tęsiamas 15 valandą.